Problema yra tokia, reikia suprasti, kaip ES galėtų aiškiai išreikšti savo politinę poziciją šios kritės kontekste. Todėl mano klausimas ir yra tiesiogiai susijęs su pono Danžon klausimu. Reikia aiškiai įvardinti prioritetus, ar vakar paskelbti prioritetai taps strategija, ar įmanoma, kad ES parengtų politinę strategiją e, šiai kriziai spręsti. O gal mes tiesiog turime susitaikyti ir tiesiog priimti tai, kad esame kviestiniai dalyviai posėdžiuose be, jokios, be jokio konkretesnio vaidmens. Krizės valdymo savoka buvo patvirtinta dar kovo pabaigoje. Tačiau regis kyla sunkumų valstybėms narėms susitarti. Norėčiau paklausti, kur, kur dar iškyla skirtumų, dėl ko? Yra, e, pavyzdžiui, nesutariama, kokius veiksmus galima vykdyti Libijos teritorijoje. Ar susitarta dėl, šo, dėl to? Ir kaip būtų galima tinkamiau reguliuoti jėgos panaudojimą? Aš apie tai norėčiau gauti šiek tiek daugiau informacijos. Koks yra tas iš tikrųjų Eufor Libija veiklos perimetras? Mane tai domina. Pirmininkas, ačiū, ponas Butikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde auf Deutsch sprechen. Äh, und ich will auch gleich sagen. Labai ačiū, pirmininkė. Pone Popovskė, aš iš karto jūs perspėju, perspėju kad nebūsiu mandagus, kalbė, nekalbėsiu mandagiai, nes jūs mane nuvilėte. Pradžiai pasakysiu, kad visai nesuprantu, kur čia kyla tokios biurokratinės kliūtis, kodėl mes dabar e, du kartus turime dėl vedimo tvarkos e, ir, ir dėl jūsų veiklos ir dėl, dėl ko kito E, jūsų beto pareiškimas. Čia visiškai jisai e, jokio turinio, ne, visiškai nematau jame jokio turinio, galėjote gana daug greičiau viską pasakyti. Jūs sakote, kad nieko nebuvo nuspręsta dėl stebėtojų statuso, tačiau nematau, kur čia yra problemos. Dar toliau galiu nukeliauti į praeitį. krizių, dėl krizių valdymo buvo apsispręsta 1 balandžio ir kaip čia, buvo, kaip čia atsitiko, kad parlamento niekas apie tai neapsis, e, neinformuotas. Juk pagal Lisabonos e, sutartį parlamentas turi būti ir informuojamas ir su juo turi būti konsultuojama. Aš suprantu, kad reikia prisimti kažkokias tai atsakomybės ir aš taip pat jas apsijimu, bet tai, kas čia, čia vyksta, tai nieko gero kaip dėl tos diplomatinės grupės, dėl grupių diplomatinių. Pirmininkas jau uždavė klausimą, ar tos diplomatinės grupės įtrauktos ar neįtrauktos, e, kaip su Vokietija, su Niderlandais, su Austrija, su Lietuva, su Švedija bus, su visom tom suinteresuotom šalim. Ar jūs galėtumėte ką nors esmingesnio pasakyti? Kas ten su tamisrata bus? Kokias kokia iš tiesų yra padėtis žmogaus teisių. Man atrodo, kad ji tikrai neraminanti. Kokios realios problemos kyla misratoje? Ir taip pat, kaip ir pirmininkas, norėčiau pasiklausti, kada realiai prasidės tos paliaubos. Jeigu mes turime diskutuoti, tai tada tegul bendradarbiauja visos ES institucijos, nes mums reikia apsitarti, ką ir kaip šnekėti. Ponas Vanordinas, aš norėčiau pasakyti, kad problemos pobūdis yra tikrai platus ir čia turime kalbėti apie du dalykus. Pirmiausia, aišku, klausimas dėl humanitarinės padėties nes iš tikrųjų humanitarnė pagalba labai reikalinga toje sunkioje padėtyje. Na ir paskui dar yra toks šiek tiek dar vienas klausimas, atskiras klausimas. Kaip veikia Europos Sąjunga? Ar ji ir veikia pagal tą CSDP? E, ar jinai veikia kaip to dalis, ar ne? Tiesiog mes bandome sulaukti kvietimo iš jungtinių tautų ES, ar galėtų įveikti po CSDP vėliavą ar ne. Mes bandome sulaukti CSDP e, sprendimo dėl ginklų embargo, dėl veiksmų jūroje ir panašiai, bet kol kas sprendimai neprimti. Dabar yra plačiai kalbama apie humanitarinės pagalbos teikimą irgi po CSDP vėliava. Tiesiog tai kelia nevilti. Kodėl visą laiką siekiam tos CSDP etiketės? O kol bandoma vykdyti tas visas procedūras ir aiškintis, kokią nu vėliavą pakliūti, e, niekas nevyksta. Situacija Libijoje kelia nevilti. Jau galėjo vykti 20 tokių misijų, kodėlgi ne? Tad kyla klausimas, kur yra problemos, nes jungtinės tautos pasakė, kad e, vykstant posėdžiams buvo pasakyta, kad nenorima, kad, jung... kad ES teiktų pagalbą kariniu būdu, humanitarinę pagalbą. Ir aš manau, kad reikėtų kalbėti čia apie diplomatinės pastangas Aš manau, kad yra ir toliau siekiama dirbti po CSDP vėliava, patiems nesimant veiksmų. ES turėtų susitelkti prie tų dalykų, kuriuos būtų galima naudingai nuveikti papildant jungtinių tautų vaidmenį. Mes norėjome karinių veiksmų, mes turime partnerius NATO. Pamirškime, ką kalbėjo praėjusią savaitę prezidentas Van Rompo į Strasbūrę. E nes buvo sakoma tada, kad be ES įsikišimo Bengazijas bus užtvindytas krauju. Bet juk tai yra nonsensas. Mes e, manome, kad Bengazija situacija yra šiek tiek kitokia. Aš manau, kad turėtume pagaliau pradėti kalbėti tiesą, nes dabar su tuo CSDP turime tikrai neaiškę situaciją bandome kurti kažką, kas iš tikrųjų nelabai rimtai egzistuoja. Turime pripažinti, kad tai, ką mes siūlome, nesukuria jokios pridėtinės vertės, jokios, jokios papildomos naudos. Tiesiog palikime karinius dalykus tiems, kas turi juos daryti. Susitelkime prie kitų dalykų, tokių kaip humanitarinė pagalba. Turime puikių organizacijų. Uh, ekon komitetą, turime Europos komisijos struktūrų užsimančių šitais dalykais ir žinome, kad sunkiomis sąlygomis galime jomis pasinaudoti. Mums visai nebūtina veikti visais atvejais po CSDP vėliavą. Jungtinės tautos norėtų ir toliau likti nešališkos, visa tai yra tvarkoj. Bet tiesiog mes galbūt galėtume iš tų spastukų, į kuriuos papuolėme, ištrūkti ir susitelkti prie humanitarinės pagalbos. Ir tai užmirškim tą CSDP. Ponas Būtikoferis išsakė teisingą susirūpinimą, kurį galima būtų išspręsti atsisakiusios CSDP vėliavos. Dėkoju. Ja, ich hab noch, war noch nie so einer Meinung mit Herrn van Orden, <laughs> indem ich Sie da. Dėkoju su ponu Venordenu netiek ir dažnai man yra tekę taip nuoširdžiai sutikti. Aš irgi manau, kad mes turime atsisakyti tos karinės klausimo pusės ir sustelkti prie humanitarinės. Tai štai, ar jūs irgi taip manote? Toks būtų mano pirmas klausimas. Galiu tęsti, klausė kalbėtoja. Taigi, EUFOR Libija turėtų veikti pagal Frontex 2011 taisyklės ir ar yra numatyta užmėgsti tą ryšį su Frontex, kad, kad operacijos būtų labiau efektyvios. Ir čia per, antra, noriu užduoti antrą klausimą, kurį šiek tiek iškėlė ponas Danžon. Kokie yra prioritetai? Ar režimo pasikeitimas, ar humanitariniai dalykai, kuriuos skubu yra spręsti? Mano supratimu, efektyvę humanitarinę pagalbą teikti galima tik po to, kai prasidės paliaubos. Kitaip tariant, aš manau, kad mes į perspektyvą dėl humanitarinės pagalbos teikimo tarp kolegų čia šiek tiek žiūrime skirtingai. Taryba pabrėžia, jog neįmanoma yra siūsti okupacinių pajėgų ten. Na taip, teisingai. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovas, pavyzdžiui, pareiškė, kad jo nuomonė kariuomenės, sausumos kariuomenės siuntimas nėra visiškai atmestinas dalykas. Ar laikomas iš šios koncepcijos, ar jai pritariama? Ir jeigu taip, ar nereikėtų e, patikslinti, ar to, ta kariuomenė bus okupacinė ar ne, mano supratimu taip. Pirmininkas, dar penki kolegos nori kalbėti. Kviečiu visus pasakyti trumpai, kadangi reikia pasilikti laiko diskusijoms. Kolega Mirek, prašau. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście. Labai ačiū. Mes susidurėme su labai paradoksalia situacija, nes AFET komitete balsavome už pono Galtieri um, pranešimą. Man labai buvo malonu dirbti su šiuo pranešimu, buvau bendra pranešėjas ir kita vertus mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kokioje atsidūrėme. Ta prasme, kad tai, kas parašyta e, e, pranešime, nebūtinai atitinka tikrovę ponas Venordanas visiškai tikrus, te, teisus. Galbūt mes tikrai praradome labai nemažai laiko veltui. Norėčiau Papovskijui užduoti klausimą. Savo pasisakymą pradžioje minėjote bendradarbiavimo su NATO aspektus. Galbūt galėtumėte patikslinti, kaip jūs įsivaizduojate tą bendradarbiavimą, koks to bendradarbiavimo lygis, ar, ar yra kaip nors bendradarbiaujama, kuriant at, ateities scenarius, kaip turi vystyti situaciją. Ar bendradarbiaujama su NATO ir su valstybėmis narėmis, ypatingai labiausiai pasistumėjusiomis karišką prasme, e, šią prasme. Ačiū, ponas Paleckis. E, ačiū labai. E, aš norėčiau <clears throat> paklausti, ar ES mes turime kažkokius tai skaičius E, kažkokias tai duomenis, kaip mūsų šalių visuomenė reaguoja į įvykius e, Libijoje, kaip reaguoja į jungtinių tautų ir ypač NATO ir Prancūzijos, e, Anglijos, ES šalių vaidmenį Libijoje. Žodžiu, ar mes jaučiam tą visuomenės nuomonės spaudimą ar pritarimą ar nepritarimą kai kuriems mūsų veiksmams. Ir antras trumpas klausimas kaip e, Junktinių tautų saugumo tarybos narių Rusijos e, ir Kinijos e, vaidmuo. Ar su jais bendradarbiaujama, ar, ar, ar nėra tokio bendradarbiavimo sprendžiant krizę Libijoje? Ačiū. Monsieur Koumoutsakos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ξέρω αν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν είχε... Ačiū ponė pirmininkė. Nežinau, ar būčiau pasisakęs, jeigu prieš tai nebūtų kalbėjęs kolega Van Ordenas. Reaguojant į krizę Libijoje, Europa vėlavo. Tas tiesa. Koordinavimo taip pat trūko, tai taip pat yra tiesa. Jau praeitiesą matė panašių dalykų, mes visi sutarėme dėl to, kad šitą situaciją reikia spręsti. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Svarbu atsižvelgti į tai, kas yra numatyta Lisabono sutartyje. Suprantama, taip pat reikia tvirtos politinės valios. Aišku, buvo padaryta dalykų, kurie yra kritikuotini, tačiau ta kritika neturėtų būti tokia, kurios dėka mes visiškai nuvertintume bendrąją ES gynybos ir saugumo politiką. Ne. Po to, kai pasisakė kolega Venordinas, aš norėčiau priminti kolegoms, kai tenka reaguoti į problemas susijusią su saugumu, su tarptautinė prekyba, su saugumu, su vietos vienos ar kitos saugumu. Pavyzdžiui, kai kalbame apie kovą su piratavimu Somalio pakrantėse. Būtent ES pirmoji ėmėsi veiksmų, paskelbė operaciją Atalanta ir matome, kad rezultatų buvo pasiekta, po kurio laiko NATO ėmėsi panašios operacijos, kuri tokia sėkminga nebuvo kaip ES įvykdyta operacija. Tad nuolatos smerkti ES ir nuolatos kritikuoti ją ir sakyti, kad ji nenori ten atstovauti jokiam identitetui saugumo ir gynybos ir tie nėra labai teisinga mano supratimu. Na taip, e, silpnų pusių pasitaiko, tačiau mes turime ir toliau tinkamai atstovauti Europos Sąjungai. E, ponas Čerčilis karo metu pasakė, kad aš galbūt nesuliūtas bet būtent aš turiu reumuoti šiuo metu, toks man tenka vaidmuo. Būtent tas pa, tą patį galėtume pasakyti apie Europos Sąjungą. Mes galbūt neliūtai, tačiau mums šiuo metu tenka liūto vaidmuo. Ir mes turime ieškoti sprendimų, reumuoti, jeigu reikia, kaip liūtai. Dėkoju, ponia Gomeš. Obrigado, Sr. Presidente. Dėkoju, pirmininkė. Man šiek tiek sunku suprasti. kad Europos Sąjunga numato kažkokius humanitarinius veiksmus Libijoje PSDC rėmose bendros saugumo ir gynybos politikos rėmose ir galbūt Niekada, niekada tie planai nebus įgyvendinti, niekas nežino. Iš jungtinių tautų pusės niekada jokio prašymo nebuvo pateikta ir man visai su, neįmanoma tiesiog suprasti, kam tai gali pasitarnauti, kokia to nauda. Na, gal dar ES kažką konkretaus gali padaryti vietoje, e, galbūt turime mes šiokių tokių galimybių regione, šiame regione, Somalija ar kažkur tai kitur, kaimininėse šalyse kažką tai padaryti. Na, e, tikrai kyla, kyla tikrai didžiulis klausimas. O šalia to, kad nelabai galime veikti, yra dar ir teisės aspektai yra saugumo taryba, yra, yra piliečių apsauga, aišku, tai yra prioritetas. Reikėtų, e, reikėtų kažką tai padaryti e, gero e, bendroje saugumo ir gynybos politikoje, bet atrodo, kad nieko gero e, negalėsime padaryti bent jau artimiausių metų. Sakykime, kai dėl ginklų embargo, tai irgi nieko negalime padaryti ir nieko negalime jokių nuomonių reikšti. Ir aš priešingai negu ponas Van Ordenas galvoju, kad ES praleido puikią progą pasidaryti matomą bendros saugumo ir gynybos politikos rytyje. Kaip tik tais buvo tokia proga pasidaryti mums matomais ir tokią progą mes nepasinaudojome. E, aš tikrai nesutinku su visko, kas čia buvo sakoma ir tikrai norėčiau viską, ką sakė ponia Ašton, blokų atmesti. Tikrai negalima sakyti, kad valstybės narės pasiskirstė į atskiras stovyklas, negalima pasiekti konsensuso, galbūt taip ir yra, tačiau kita vertus iš ponios Ašton pusės jokios iniciatyvos nematau. Gali valstybės narės priešintis kažkam konkrečiam, kas joms yra siūloma, bet taip nėra. Tuo tarpu, kai E, pagal Lisabonos e, politiką galima kažką tai padaryti bendros saugumo ir gynybos politikos labui, tačiau ir čia reikia, kad būtų tam tikra iniciatyva. Ir čia, aišku, nuomonės gali skirtis, bet kita vertus valstybės narės apie nieką nežinojo, jiems niekas nieko apie nieką nepranešė ir man e, atrodo, kad tikrai labai gaila, kad taip atsitiko. Norėčiau, kad e, ponas Popovskis pasiaiškintų, ar buvo kalbama apie su, e, ginklų tiekimą sukilėliams, ar buvo bent jau paliesta ta tema. Labai norėčiau gauti tokios informacijos. Taip pat norėčiau išsiaiškinti, ar jūs kalbėjote kokios, apie tai, kokios iniciatyvos imasi ES su e, Afrikos sąjunga, ar apie tai buvo šnekama. Na, žinome, kad yra, galima numatyti įvairius scenarius. Vienas iš galimų scenarijų yra e, Kadafio pasišalinimas, yra e, kreipimasis į tarptautinį teismą. Ar apie visą tai šnekėjote? Ar šnekėjote apie viską, visus galimus scenarijus, kurių galėtų imtis e, Afrikos sąjunga? Dar norėčiau paklausti, Kaip jūs įsivaizduojate saugumo sektoriaus vystimasi su tokia prielaida, kad Kadafi paliks savo e, užimamą postą? Kaip jūs tikitės, kad pakryps situacija ir kaip, tikite, kaip galvojate veikti? Uh, Ponas Popovski, aš šiek tiek sumišusi. Jau trečią kartą su jumis svarstame Libijos klausimą ir iki šiol negavome jokių konkrečių atsakymų. Norėčiau paklausti, koks yra ES tikslas šioje operacijoje. Ar tikslas yra pakeisti režimą, nuversti Kadafį, ar priversti jį dėrėtis, nes tikslas yra esminis dalykas. Atrodo, kad kol kas situacija tokia, kad niekas šito karo laimėti negali. nieko gero iš vakarų kišimosi nebus, o rezultatas bus užsitęsęs konfliktas, kuris lems dar blogesnę padėtį. Galbūt galėtumėt duoti mums kažkokių konkrečių atsakymų, koks yra išorinės veiksmų tarnybos tikslas šiame konflikte? Dėkoju, ponė Papovski, žodis jums dešimčiai minučių maždaug atsakyti. That is, <clears throat> that is my, uh, my... Gana sudėtinga užduotis, bet aš pasistengsiu atsakyti kiek įmanoma geriau. Pabandykime sugrupuoti klausimus, pirmiausia, dėl jungtinių tautų vaidmens. Jungtinių tautų vaidmuo yra svarbus, tačiau ne visur. Jungtinių tautų vaidmuo misratoje nėra didelis ir ten taip pat veikia kiti, kit, humanitarnės pagalbos dalyviai, kaip medikai be sienų ir Raudonasis kryžius. Mes nežinome, ko mums tiksliai gali prireikti. Galbūt mums reikės specialistų, kuriuos teoriškai galime gauti, tačiau kol kas apie tai dar negalvojome. Mums reikia pirmiausia suplanuoti, ko reikia konkretiems poreikiams Libijoje pateikinti ir tuomet jau svarstyti, iš kur gauti tuos išteklius. Jungtinių tautų pozicija dėl Kadafi yra aiški. Jau buvo sakyta, kad Kadafis turi atsistatydinti iš savo pareigų ir todėl Afrikos sąjungos veiksmų planui nebuvo pritarta besąlygiškai Bengazija, nes būtina sąlyga šiai pereinamai tarybai yra ta, kad Kadafis nedelsdamas atsistatydintų. Tik tuo met galima pradėti konkrečias darybas. Jau buvo išnekėta su ponu Džibil. Vakar Luksemburgė buvo konkrečių sprendimų priimta, aš negaliu plačiau jų komentuoti, aš toje diskusijoje nedalyvavau. Žinoma, galima kalbėti apie įvairiausius scenarius, mes taip pat juos svarstome ir manau, kad gana aišku ir iš diskusijos, kuri vyko taryboje šį rytą, kad mes norime išvengti šalies skilimo, šalies suskaldimo, tačiau jeigu konfliktas užsitęs, bus labai sudėtinga spėti, kuo jis baigsis. Ir tai priklausys ir nuo kitų šalių. Mes taip pat svarstome įvairiausius scenarijus ir dar šią savaitę bandysime susidaryti aiškesnį situacijos vaizdą ir kaip situacija galėtų vystytis konfliktui pasibaigus. Pabėgėlių klausimas. Apie tai išnekėjo vidaus reikalų ministrai praeitą savaitę, tai labai politinis svarbus politinis klausimas, tai nepatenka į mano įgaliojimų sferą, todėl čia daug ko paaiškinti negalėsiu. Tai turi būti svarstoma atitinkamuose formuose. Frontex apie tai turi išnekėti. Frontex mandatas kitoks, ji nesusijusi su bendras saugumo ir gynybos politika ir jos priemonėmis. Netiksliai laikausi klausimų tvarkos. Ponas Vano ir ten šnekėjo apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, CSDP. Čia nekalbėsiu apie tai plačiau Mes tiesiog norime įtraukti CSDP pagal um, saugumo tarybos rezoliuciją. Es šalis narės kalbėjo apie bendrą saugumo giminybos politiką ir kai kurios norėjo taikyti ginklų embargą, tačiau bendro sutarimo nebuvo pasiekta. Taigi kol kas nenorime nieko forsuoti, atrodo, kad šalis narės dar nepasirengusios bendram sutarimui, taigi susitelkime ties humanitarinę pagalbą. Nes laiškė, kurį ponia Eimos nusintė e, Catherine Ashton, buvo e, taip pat patvirtinta ir ES ir Junktinių tautų humanitarnės pagalbos galimybė ir taip pat kitokios pagalbos galimybė jau kaip. Tai yra tie patys nacionaliniai resursai, ne? Well. Plaît, Kolegos, leiskite ponai Papovskiai atsakyti. Aš manau, kad visi gavot laiko pareikšti tą nuomonę, kur yra žinoma. I mean, and, and, and... Tai tiesiog gyvenimo faktas. Aš netrukus kalbėsiu apie tai, ką šnekėjome su NATO. Taip pat visi sutarė, kad ES ir NATO neturi konkuruoti dėl išteklių, taip pat dėl karinių išteklių, tačiau mes turime uh, aiškiai susitarti, kokie konkrečiai bus tie ištekliai ir kaip kiekviena pusė dalyvaus. Kol kas mes tengiamės būti pasirengę netgi per trumpą laiką e, imtis veiksmų pagal jungtinių tautų prašymą. Ponas Butikofer labai griežtai man kalbėjo, na bet tiek to aš ant jūsų nepykstu. Uh, stengiausi pateikti informaciją kuo geriau ir objektyviau. Ir jau sakiau, galiu grįžti ir papildomai informaciją pateikti, jeigu norėtumėt, kada to pageidausit, jeigu manote, kad tai gali būti naudinga su jūsų paslaugoms. Kai dėl kovos grupių aš atsakiau jūsų klausimą, aš daugiau nieko pridurti negaliu. Negaliu pasakyti, kokiu pajėgumu mums reikėtų vietose, kai dėl misratos. Misrata būtų ta vieta, kur potencialiai galėtų būti tos pajėgos dislokuotos. Taip. Visa tai, į visą tai, aišku, reikės atsižvelgti. Vokiškai atsakinėjau, tęsiu toliau vokiškai. Hermes 2011 buvo paminėta. Norėčiau pasakyti, kad Frontex mums pranešė, kad e, nėra būtina Frontexui pateikti kažkokio, kažkokių kreditų pagal bendrą ES saugumo ir gynybos politiką. Frontex veiktų nepriklausomai. Egipte, pažiūrėjau, ar Tunise galėtų būti išdėstytos pajėgos reikalų esant, tai yra tos šalis, su kuriomis kontaktus palaikome ir mes, aišku, galėtume paklausti, užduoti klausimą tom šalims, ar jos yra pasirengusios padėti vykdyti šią operaciją ir ar priimtų tas pajėgas, tačiau tos pajėgos, tos sausumos pajėgos nebūt, ne, neturėtų būti traktuojamos kaip okupacinės pajėgos, jokių būdų. Tai visiškai ne, ne tas pats. O dabar klausimas dėl bendradarbiavimo tarp NATO ir ES. Atsiprašau dėl kalbos kaitaliojimo, bet tai yra mūsų darbo dalis. Bendradarbiavimas vyksta daugeliu lygmenų, Keti Ešton sustiko su generaliniu sekretoriumi ir keitėsi nuomonėmis dėl situacijos vystimosi ir dėl NATO vykdomų operacijų bei E, bei pažangos. Buvo pasakyta, kad mes turime tam tikras karinės pajėgas, tam tikrą potencialą. Tas potencialas priklauso valstybėms narėms, todėl reikėtų išvengti įtampos dėl to. Be kita ko yra vadinamieji ryšio biurai tiek mūsų generaliniam štabe, tiek NATO. Taigi specialistai nuolatos palaiko kontaktus tarpusavio ir mes vieni kitiems teikiame informaciją apie situacijos vystimąsi. Ketvirtadienį, penktadienį užsienio reikalų ministro sustikime Berlyne dalyvaus Keti Ashton. Ir šis visas susirinkimas, faktiškai šitas posėdis bus skirtas situacijos aptarimui Libijoje. Libya, uh, the, the West... Aš nežinau nieko dėl konkrečių visuomenės apklausų susijusių su Libija. Uh, nėra jokių eurobarometro domenų, bent jau aš apie tai nežinau. Rusija, Kinija, mes e, svarstėme šį klausimą su Rusija ir Kinė, tačiau tai vyko New York'e saugumo tarybos posėdėje. E, tokios dvišalės diskusijos e, galbūt vyks artimiausiomis dienomis, kai vyriausiai galiotinė susitiks su Rusijos ir Kinijos atstovais. Uh, ir Libija bus vienas iš svarbesnių klausimų. Dėl ginklų tiekimo sukilėliams, kai kurios šalis narės, kai kurie ministrai pasisakė šio klausimu, kol kas ES neturi bendro sutarimo. Dėl šio klausimo embargas galioja, tačiau e, nėra sakoma, kad mes tiekiame ginklus vienai pusėje, o netiekiame kitai. Nėra primta jokių konkrečių sprendimų šiuo klausimu. Aš trumpai pakomentuosiu ES iniciatyvą. Mes šnekėjome diskutavimo, ar galima tai laikyti pagrindu tolimesniems veiksmams, bet taip dėl to bus sprendžiama kairė. Mūsų ekspertai bando sudėlioti galimus scenarius po konfliktinėme etape. Mums e, e, jau yra buvę kažkokiu panašių modelių, galbūt iš Balkanų, artimųjų rytų, kaip gali piliečiai, civiliai gyventojai prisidėti prie, šal, prie šalies saugumo. Galbūt ES galėtų kažkaip taip prisidėti prie e, situacijos po konfliktinėme etape ir padėti šaliai gražinti stabilumą. Žinoma, sprendimai dėl šalies ateities turi būti priimami Libijos žmonių. ta pereinamoji taryba, laikinoji taryba yra pripažįstama kaip ES partneris ir dėl to su jais buvo susitikta vakar Luksemburgė. Na, manau, kad diskusijų toliau nebetesime, nes darbo tvarkėje dar turime daug ką nuveikti. Tiesiog viena pastaba. Jūs neatsakėte ponui būti koferiui į klausimą dėl darbo tvarkės pasikeitimo. Turime pasakyti, jog tikimės, kad mes e, turime reikalauti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba turi oficialiai sustikti su visais partneriais, kad būtų tikrai laikoma gerbtima institucija. Ponui Butikofri žodis labai trumpai. Aš noriu pasakyti porą pastabų. Pone Popovski, jūs nepateikite tos informacijos man, kurios aš norėjau. Turiu konstatuoti, kad ES ir toliau elgėsi šizofreniškai. Taip pat šizofreniškai kaip prezidentas Obama. Jis pasisako už Kadafį pašalinimą iš posto ir dabar staiga ima kalbėti apie tai, kad tai nebėra prioritetas. Pripažinkite keistą padėtis. Antra pastaba. Jūs sakėte, jog dabar apie misratą kalbama kaip apie kažkokį būsimą tikslą. Aš juk žinau ir pats, tuos dalykus. Reikės mums ar netų kovos grupių. Štai koks yra klausimas. Apie tai turėtų būti kalbama tarybos dokumentuose, reikės priimti sprendimus. Ir kad batalionai galėtų pradėti veikti, tam reikia dešimties dienų laikotarpio. Jeigu mums nereikia tų batalionų, tai jau reikia pradėti galvoti, ką mes ten darysim kito. Ir mums, jūs tuo pat metu sakote, kad nežinom dar, ką ten turėsim daryti. Taigi sumaištis yra visiška. Nežinoma, ką turėsime daryti, nežinome, kokius sprendimus reikės priimti. Nerimta, kolega, nerimta. Tai yra pseudo informacija, kurią mums pateikėte. Jeigu jūs manote, kad mums to pakaks, jūs klystate. Dar norėjau pasakyti vieną žodelį. Špygel internetinė versija skelbia štai ką šiandien. NATO pagal vieno generolo tvirtinimus nusprendė, kad bus panaudotos sausumos pajėgos, kurios yra būtinos, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą Libijoje. Tai štai, ką kalba NATO generalinio štabo vienas iš vadovų Manfred Lange. Uh, Norėčiau pasakyti, kad jungtinės valstijos dar į mus nesikreipė e, kaip į Europos Sąjungą, tačiau reikia pasirenkti tokiai galimybei ir reikia, kad kai to prašymo sulauksime, kad mes būtume pasirengę reaguoti. Na, kol kas viskas vyks labai juokingai, laukiame prašymo, kurio vis negauname ir konkuruojame ES su NATO ir toliau sėdėm ir laukiam kažkokio prašymo. Pirmininkas, dėkoju. Na, nemaniau, kad tas susitikimas dėl Libijos bus toks saudringas. Aš e, sakiau jau tada prieš tris savaitės, kad mane neramino šiek tiek Libijos klausimas. Buvo kalbama apie atsargų planavimą, dabar matome, kad tas atsargus planavimas nevyksta toliau. Aš suprantu, kad sunku apsispręsti dėl vienos ar kitos politikos, bet man sunku suprasti, kad planavimo požiūrių nebūtų pasirengta politinį sprendimą valstybės narės turi priimti atsargiai, kad nuomonės bus nevienodos dažnai valstybių. Na taip, taip gali atsitikti, bet nesuprantu, kaip per tris savaitės nepavyko atlikti sklandesnio planavimo darbo. Tai štai, tikiuosi, kad kitą kartą kalbėsime apie tą krizę kaip apie baigtą reikalą, sutvarkytą, arba kad nors planavimo darbas bus baigtas. Na, o šiandien aš manau, kad e, matome, kad susiklošius yra skubos situacija ir iškyla iš tikrųjų labai rimtų problemų, tą priminė kolega Van Ordenas. Bengazija tikrai labai skubi situacija susiklosti ir Šiandien ta situacija yra labai sudėtinga ir vėl reikės nacionalinių lygmenių priimtų sprendimų, kad būtų galima išspręsti tą skubę situaciją. ES tikrai elgesi nepatenkinamai šiame kontekste. Tada aš ir keliu klausimą, ar tikrai gerai yra panaudojamos visos procedūros ir priemonės. Politiniai sunkumai yra žinomi. Na, o techninių požiūrių, planavimo požiūrių, aš manau, yra tikrai keista, kad praėjo jau antrasis klausimų etapas ir matome, kad planavimo darbas nėra užbaigtas. Na, šiaip ar taip ačiū, kad atvykote į posėdį ir tikimės iki pasimatymo. Madame... Euh, Dabar tęsime posėdį. Į atvyko ponia Arnų, ji yra Europos e, gynybos agentūros vadovė. Bien, chers collègues. Gerbiami kolegos. Teskim darbą. Mūsų posėdį lankosi Claude France Arnoux. Ji buvo neseniai paskirta uh, Europos gynybos agentūros vykdančiąją direktorę. Aš labiau būčiau norėjęs su ją susitikti, kai ji buvo buvusios agentūros direktorė nes mes kalbėjome apie tai, kad Libijos krizės atžvilgių planavimas labai vėluoja. Ir tuomet kolegė galbūt galėjusi daugiau mums papasakoti. Gal galėtume dabar, sako ne, ponia Arnu. Taigi, suprantate, kad e, išklausę atsakymus, kurių sulaukėme dėl šio planavimo proceso, jaučiame tam tikrą frustraciją. Na, šiandien kalbėsime apie Europos gynybos agentūrą, kalbame apie aktualią problematika, tai yra biudžeto įtampa, tą jaučia visos valstybės narės ir dėl to kenčia visai lė programų. Agentūra jūsų vadovavimą čia turi suvaidinti tam tikrą vaidmenį, galbūt tas vaidmuo turi atsinaujinti šiame krizės kontekste, tad mums būtų svarbu išgirsti Ką Jūs manote apie vaidmenį, kurį turėtų atlikti Jūsų vadovaujama Europos gynybos agentūra? Ką galėtumėt pasakyti apie biudžetą agentūros, nes jis regis nesikeis, su kokiam techninio pavūdžio problemom susidurėte, kokios tebe išlieka, nes e, jūsų agentūros santykiai su kitais partneriais yra taip pat aktuolus mums klausimas ir galiausiai dar norėčiau, kad atumėt žodį apie vykdomas programas. Galbūt galėtumėt pasakyti, kad štai dabar užėmusi neseniai vykdančiosios direktorius pareigas, jau gal spėjote jas peržvelgti ir žinote, kas ir kaip. Prašau, žodis jums. Merci beaucoup. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu vėl dalyvauti jūsų komiteto posėdėje. Aš dabar einu kitas pareigas, taip, bet tikiuosi, kad neprašysite manęs kalbėti apie tas pareigas, kurių dėja nebeužimu. Aš pabandysiu susitelkti kaip galima rimčiau, kad tinkamai atlikčiau savo naujasias pareigas Europos gynybos agentūroje. Mes dirbame rengdamiesi rytojaus iššūkiams. Vyksta ir šiandien vienos ar kitos operacijos, svarbu, kad būtų tinkamai reaguojama į tokią padėtį, apie kurią jūs šiandien dažnai kalbate. Aš manau, kad mums čia irgi tenka tam tikras vaidmuo, kai kalbame apie krizės. Tai tenka pasakyti, kad e, krizės be abejo turi įtakos mums ir, ir vykdomoms operacijoms. Taigi tam tikrų būdų kontekstas, kurį jūs čia apibrėžėte, yra toks, koks yra biudžetas. Mažėja, daugelis valstybių narių konstatuoja, kad 2 procentų e, biudžeto gynybos reikalams skirti nepavyks. Jūsų šios dienos diskusija taip pat rodo, kad nestabilumo tik nemažėja, o priešingai daugėja. Kitas dramatinis scenarius šiandien rodo, kad reikia tokių pajėgumų, kuriuos būtų galima panaudoti tiek kariniams, tiek civiliniams tikslams. Mes kalbame apie Libiją šiandien, jeigu išgirstume, kas šiandien vyksta Japonijoje, tie, kurie turėjo galimybės skristi virš šalies teritorijos artimiausių metų, ar nepilotuojamų lėktuvų nufilmuotus vaizdus, kas matė, e, tai yra akivaizdu, kad tokie pajėgumai yra reikalingi. Reikalingos reikalingos dviejopo panaudojimo technologijos, valstybės narės turi turėti galimybę jais naudotis tiek pagal bendrą ES saugumo ir gynybos politiką, tiek e, ir turi galim, turėti galimybę jais naudotis tiek kariniams, tiek nekariniams tikslams. Taigi, krizių, kaip jau sakiau, gausėja. E, jų sprendimo būdai yra nebūtinai kariniai. Taigi, ES būtent ir padeda spręsti tokias kompleksiškas situacijas, kai reikia ir civilinių, ir e, karinių pajėgų, ir technologijų. Pavyzdžiui, jūrų priežiūra irgi yra aktualus klausimas, jūs tai minėjote, ponė pirmininkė. Tai yra irgi puikus pavyzdys srities, kur reikalingas bendradarbiavimas tarp civilinio ir karinio sektoriaus. Jūs kalbėjote apie naują agentūros vaidmenį. Agentūra yra jauna struktūra, šešių metų egzistavimo laikotarpį išgyvenusi ir ji buvo įsteigta dar iki įsigaliuojant Lisabono sutarčiai. Na, privalumas lyginant su užsienio, su Europos išorės veiksmų tarnybomis, mano privalumas yra tas, kad aš jau Atėjau dirbti agentūrą, kur yra sukurta, egzistuoja, komandos veikia, viskas vyksta sklandžiai. Tai yra mano pirmtakų nuopelnas, tos ekipos visos tos komandos veikia puikiai. Tad man tikrai garbė ateiti į tokią agentūrą. Aš manau, kad agentūra yra puikia priemonė, nedidelė, bet labai puikia. Tai yra ta priemonė, kurią galima pavadinti, na, menka, maža komanda, nedidelė, tačiau labai kompetentinga, e, lėšų galbūt nedaug, bet labai neblogai panaudojamos. Kitaip tariant, tai yra ta struktūra, kur, kuri gali atsiliepti į egzistuojančius iššūkius. Turint mažiau lėšų, stengiamasi struktūras vidaus organizuoti taip, kad jos nuveiktų kuo daugiau darbo. Ir aš manau, kad ta agentūra būtent taip ir veikia. Na, galbūt kolegoms Briuselėje tenka kovoti savo vadovavimo struktūrose dėl kitokių finansavimo, kitokių struktūrų, na, bet mums su biudžetu viskas yra tvarkoj, mums dar bado dieta netaikoma. Status quo dar nėra blogiausias variantas. Labai svarbu, norėčiau tai pabrėžti, yra štai kas. Tai yra agentūra, yra tas, ta priemonė, kur galima dirbti atsižvelgiant individualiai kiekvieną situaciją. Ir aišku, kai tenka dirbti su 26 valstybėmis, galima dirbti su 26, kai kalbame apie fundamentaliuosius mokslo tyrimus, kai kalbame apie sertifikavimo standartizavimo reikalus. Puiku, tuomet dirbama su 26 valstybėmis, nes tuo būdu pridėtinė vertė yra didesnė. Tačiau yra ir kitokių galimybių ir tai dažnai pamirštama. Agentūra sudaro galimybės dirbti kartu valstybėms, kurios tikrai nori. Tai galbūt dvi valstybės, keturios, kiek nori prie vieno ar kito projekto. Agentūros struktūros tam yra pritaikytos. Mes turime toks einamus B kategorijos projektus ir prie jų iš tikrųjų gali sustikti tos valstybės, kurios nori, kurios uh, turi reikiamų priemonių ir nori jomis pasinaudoti, kurios e, nori reikiamų technologijų ir gali e, pagal savo turimus resursus jas turėti. Taigi dar kartą sakau, kad mūsų komanda yra labai kvalifikuota, puikiai veikianti ir svarbiausia, ta ketūra tarnauja visoms valstybėms narėms. Aš nekartą girdėjau, sakant, jog kariniai pajėgumai yra nacionalinio suvereniteto klausimas. Aš manau, kad tai yra neginčiama be abejo. Akivaizdu, kad agentūra gali tik paremti, pasiūlyti, padėti, tačiau agentūra nesiruošia vadovauti gynybos planavimo darbui ar pakeisti čia valstybės narės. Mes teikiame pagalbą, teikiame siūlymus. Aš, kai dirbau Aš e, esu girdėjus, kad nusodina angliškų terminų dating agency. Tai jau čia nežinau, ar atitinka tas spaudimas, tačiau mūsų agentūra yra ta vieta, kur valstybės narės gali sustikti ir dirbti kartu, veikti kartu pagal tuos poreikius, kuriuos tos valstybės jaučia turinčios. Manau, kad Dabar suveiki, suvokimas, kad gynybos ministrai, bet pirmininkaujant Belgijai, Gente pareiškė savo poziciją. Vyko neseniai neformalus ministrų posėdis, tad jie išsakė prioritetus. Žinome, kad biudžetas ir tarptautinė padėtis yra tokia, kokia yra, reikia veikti daugiau su mažiau pinigų, kas reiškia, kad reikia daugiau bendradarbiauti ir dalytis turimais pajėgumais. Galite paklausti, ką mes manome apie projektus ir kokie yra mano pirmieji įspūdžiai. Na, aišku, pirmiausia, svarbu yra tai, mano supratimu, kad bendradarbiavimą e, ir toliau tarp valstybių agentūra skatintų. Yra remiamasi tomis valstybėmis, kurios jau turi tą pooling ir sharing vadinamą patirtį. Tai yra pajėgumų ir gebėjimų telkimas ir dalymasis jais. Kai E, galima čia pateikti labai konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai treniravimosi e, pajėgumai yra e, telkiami, tai yra labai svarbu, nes žinome, pavyzdžiui, kad ar ES ar NATO rėmose vyktų tie mokymai, pavyzdžiui, sraigtasparnių pilotams. Tai yra tikrai puikus dalykas, nes kelios valstybės gali bendradarbiauti, galima tinkamai atlikti mokymus įvairiose klimato zonose, šiltose, šaltose, ūkanotose ir nelabai. Ir šalis, kurios vykdė misijas Afganistane, buvo dalyvavusios tose pratimuose, kuriuos mes, kaip jau sakiau, angliškai vadiname pooling and sharing. Kitaip tariant, e, mūsų agentūros dėka buvo galima atlikti tokią veiklą, kuri leidžia valstybėms narėms pasinaudoti savo pajėgumus kuo labiau adaptuotai pagal poreikius. Na, mokymas galės apimti taip pat ir afganų pilotų mokymus. Tai irgi rodo, kad tinkamai bendradarbiaujant tarp ES ir NATO galima daug ką nuveikti. Dar vienas pavyzdys to pooling and sharing. Agentūra vysto technologiją laboratorija, kurią bus galima naudoti Afganistane. Bus galima analizuoti sprogmenis tos agentūros dėka, tai turėtų vaidinti svarbu vaidmenį. Agentūra vadovavo mokslo tyrimo darbui, e, laboratoriją sukūrė Ispanijos specialistai ir mes, padedant kitoms valstybėms narėms, pateiksime šią laboratoriją Afganistanui, kad būtų galima tinkamai e, analizuoti sprogmenis. O tai yra didžiausias gyvybių praradimo pavojus. Tai sprogmenys kelia būtent didžiausią pavojų, kai prarandamos gyvybės. Na, remiantis tomis operacijomis, kurios vyksta, Mes darome viską, kad būtų tinkamiausiai pasinaudota mūsų logistinė platforma. Tai padeda reikšmingai taupyti. Ir tuo būdu galime sutaupyti pinigų, kurias galima investuoti į kitas programas, taip sutaupant lėšų. Antras prioritetas mano požiūriu, irgi nėra gal labai įspūdingas, bet labai svarbus. Mes norime padėti gynybos ministerijoms rasti savo kelią, identifikuoti savo interesus, juos apginti, kalbant apie visą eilę programų ir politikų kurias vadiname, vadinome ES programomis. Jos turi labai svarbų poveikį. Galėčiau paminėti vieną šiandien - vieningo dangaus programą ir Cezar programą. Tai yra ta programa, kuri aviacijos rytį sukėlė tikrą revoliuciją. Visai kitaip reguliuojama oro erdvė ir tai tikrai turi didžiulę įtaką tam, kaip dabar veikia gynybos ministerijos. Mes tengiamės atsiliepti į ministrų reiškiamus poreikius ir čia užmesgėme ryšius su visa eilė suinteresuotų specialistų ir struktūrų. Ne tik e, kontrolieriai, bet generalinių štabų atstovai turi turėti galimybę ne tik identifikuoti programas, bet, problemas, bet ir tai, ką gali patys, kokį indėlį gali nešti į Cezar programos plėtojimą. Taigi mes taip pat Kartu su NATO nuveikėme dar vieną svarbų darbą. Oro srityje NATO turi tam tikrą konkretų vaidmenį. NATO turimos priemonės, ar tai būtų AWACS, ar, ar kitos priemonės, turi būti tinkamai įvertintos. Tad agentūra ir pasisiūlė tapti tą vietą, kur nacionaliniai vartotojai galėtų gauti reikiamą informaciją apie karinę sritį. Aš manau, kad ir NATO, ir kolegos Europos komisijoje dirbantis prie Cezar programos jau sutarė dėl to, kad tai yra geriausias būdas veikti, kad NATO ir ES bendradarbiautų būtent per agentūrą, kalbant apie karinių priemonių panaudojimą. Nenorėčiau leistis į techninės detalės, norėčiau galbūt paminėti vieną kitą dalyką ir paskui galėčiau palikti papildomos informacijos, jei norite. Bet norėčiau paminėti dar vieną kitą dalykų, kurie mano supratimu yra svarbus. Europos parlamentas gynybos politikos ir tie vaidina asmenį vaidmenį ir gyvenant ES programas taip pat. Lygiai taip pat yra jaučiamas susirūpinimas dėl mokslo tyrimų ir technologijų. Esant tokiam kontekstui, gali atsitikti taip, kad bus sumažinamos investicijos į mokslo tyrimus ir investicijas. Dėl to mūsų gynybos sistemos gali labai nukentėti ateityje, kaip ir mūsų visa gynybos pramonė. Čia mes dirbame kartu su Europos komisija. Suprantama, Europos komisija bendradarbiausia Europos parlamentu ir yra stengiamasi bendradarbiauti dėl e, lėšų skirtų mokslo tyrimams. E, na, o kur yra įmanoma bendradarbiauti, nuveikti kažką kartu, mes irgi stengiamės tokias iniciatyvas siūlyti. Mes e, suprantame, kad sprendimą priims biudžeto administracijos struktūros, tačiau manau, kad tarp karinių ir civilinių programų turi būti kuo daugiau bendrų sąlydžio taškų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie nepilotuojamų lėktuvų panaudojimą, tai irgi šitos dvi sritis tarpusavį labai susisiekia. Dar vieną sritį norėjau paminėti. Europos parlamento komisija dabar radio dažnių klausimas svarsto, regisi, sako kalbėtoja. Tai yra labai svarbus klausimas, nes glaudžiai susijęs su karinių e, priemonių E, aprūpinimu ir įranga turima. Mes su kolegomis norime bendradarbiauti, laikydamiesi komisijos e, kompetencijos ryties, laikydamiesi Lisabonos sutarties, atsižvelgdami į gynybos srities specifiškumą. E, daug kas yra susijęs su rinka. Mūsų gynybos ministerijos turi tinkamai įvertinti, kas yra gera pusiausvyra tarp konkurencijos ir rinkos principų laikymosi ir 346 straipsnių nuostatų. Ir čia mes glaužiai bendradarbiaujame su kolegomis komisijoje. Aš manau, kad aš daug kartų jau to tai pabrėžiau, bet manau, kad yra tikrai labai svarbu pasakyti štai ką. Aš manau, kad ponia Ešton, išorės tarnybos vadovė, turėtų irgi labai aiškiai identifikuoti prioritetus, kad būtų galima gynybos ministerijoms numatyti priemonės, kaip padėti agentūroms ir kad būtų galima aiškiai žinoti, kokiu lūkesčiu turi valstybės įvairių šių mūsų vykdomų programų atžvilgių. Taip pat svarbu plėtoti agentūros santykių su visais suinteresuotais partneriais. Kitos struktūros. Aš daug kartų kalbėjau apie Europos komisiją, e, išorės veiksmų tarnybą ir kitą struktūrą, su kuria bendradarbiaujame, užsienio reikalų taryba irgi, arba bendrųjų reikalų taryba irgi yra tos struktūros, su kuriomis bendradarbiaujame. Aš manau, kad bendradarbiavimas yra prioritetas. Aš manau, kad būtų testinumas tarp tų darbų, kuriuos atlieka agentūra ir kitos struktūros. Svarbu, kad mes prisimintume, kad mes nesame ginkluotės programų valdytojai. Jokių būdų. Yra taip vadinama 411 programa, yra visai kitų programų. Ir aš manau, kad reikėtų su OKAR toliau santykius plėtoti. Aš vyko oficialus vizito šio klausimu, yra kitų mums svarbių agentūrų, nevardinsiu jų čia, tačiau Europos oro erdvės saugumo agentūra ir kitos agentūros yra tos, su kuriomis mes dirbame. Kosmoso agentūra, pavyzdžiui, mums yra svarbi taip pat bendradarbiavimo partnerė. Na, dar viena mūsų partnerė, kuri mums labai svarbi ir agentūra, kuri padeda palaikyti santykius su NATO. Generolas Abijal buvo mano pirmtakas ACT agentūrą plėtojant ir aš manau, kad jį plėtosis ir toliau. Mes jau buvom susitikę du kartus su generolu Abrijal, taip pat su tarybos sekretorijatu, aš kalbėjau apie Cezar ir vieningo dangaus programas. Yra tikrai labai svarbu turėti galimybę dirbti su e, kompetentingais generaliniais sekretoriais NATO e, kompetentingose struktūrose. Taigi jūs žinote, kokie yra mūsų prioritetai, mes norime bendradarbiauti su NATO. Aš jau kalbėjau apie savadarbius progmenis ir kovą su juo, apie medicininę paramą, tai taip pat yra prioritetas branduolinė, cheminė ir Bakteriologiniai cheminė apsauga taip pat yra labai svarbus mums klausimas. Ir aš manau, kad elektroninė apsauga taip pat yra tas klausimas, ir kurio kartu dirbsime. Dar vienas dalykas, kuris mums yra svarbus. Bendradarbiavimas su trečiaisiais partneriais. Daug vizitų sulaukėme iš Vašingtono. Aš buvau ką tik pradėjusi dirbti. Numeris 2 Pentagono atvyko į agentūrą, kalbėjome apie kovą su elektroninėmis atakomis ir paskui sulaukime dažnai lankytojų iš Vašingtonų, kalbame apie eksportą, e, dialogą mes manome reikia palaikyti. Naivus nesame dėl to, kad pasikeis jų turimi teisės aktai, kalbant apie eksportą ir visą eilę kitų dalykų. Rusija, Ukraina E, kitos partnerės irgi mums yra svarbios, su jomis bendradarbiaujame, rengiame dokumentus. Jums leidus čia ir sustosiu, nes manau, kad galbūt turėsite klausimų ar norėsite kažką pasitikslinti. Pirmą kartą man susidaro toks įspūdis mano karjeroje, kad susidaro toks įspūdis, kad komunikavimas yra labai svarbus dalykas. Aš manau, kad agentūrai tai yra labai svarbu. Na, aišku, tai yra sunku, nes kalbame apie labai techninį sritį. E, dažnai yra sakoma, kad mes blaškome savo pajėgas. Na, galbūt, galbūt blaškome pastangas. Kai atvyksti iš tokios šalies kaip Prancūzija, pavyzdžiui, ar Jungtinė karalystė, akivaizdu, kad technologijų, gynybos technologijų ir programų srityje reikia apimti viską. Aš Atėjau dirbti į agentūrą irgi tokiu požiūriu, kad pajėgos ir pastangos išsklaidytos, nesutelktos. Tačiau, na, taip, apimti reikia viską. Negalime kalbėti vien apie elektroninę gynybą, bet ir užmiršti, pavyzdžiui, oro erdvės gynybą. Ne. Negalime palikti mūsų valstybės narės e, likimo valiai vienais ar kitais klausimais. Turime veikti konkrečiai ir negalime prašyti iš valstybių narių išblaškyti turimus išteklius. Valstybės narės kreipiasi į agentūrą. Ir čia apie biudžetą tarsiu žodį. Noriu pasakyti, kad mūsų biudžetas yra labai mažytis. 30 milijonų metinės biudžetas, 9 milijonai, kuriuos turime paskiria mokslo tyrimams. Na, manyčiau, valstybės narės galėtų įnešti papildomus indėlius pagal konkrečias programas. Yra buvę metų, kai sulaukėme ir šimto milijonų ir daugiau e, valstybių įnašo. Aš manau, kad agentūros sėkmės raktas tai ir yra, nes valstybės narės deda savo indėlius, tikėdamos vienais ar kitais projektais ir jų sėkme. Tai štai, aš manau, kad darysim viską, kad agentūros viduje galėtume geresnės komunikavimo priemonės. Nes komunikavimas man yra ne tik galimybė pasakyti kažkam kažką, nes mums svarbus yra santykių palaikymas su mūsų visais partneriais. Jums leidus, pirmininkė, čia ir sustosiu, nes aš manau, kad tarpusavio sąveikia ir bendravimas su valstybėmis narėmis, su gynybos ministerijomis yra labai svarbu. Su pramonės įmonėmis bendradarbiauti taip pat yra labai svarbu. Tai yra mūsų sėkmės vienas iš raktų. O su jumis ir jūsų komitetu taip pat labai norėtume palaikyti ir toliau dialogą. Dėkoju. Ja, Pirmininkas, ačiū. Suprantama, mes visada laukiame jūsų mūsų posėdžiuose. Mums reikia tų dažnų ryšių, reguliarių ryšių su agentūra. Prieš suteikdama žodį kolegoms noriu užduoti klausimą. Supraskite teisingai, aš nelaukiu politinio atsakymo. Klausimas būtų toks. Žinia, kad dalyvavimas agentūroje yra labai svarbus dalykas. Ten dabar plačiai diskutuojam apie santykius su Turkija. Turkija nori dalyvauti agentūros darbe, bendradarbiauti su ją. Kokios yra trečiosios valstybės, kurios jau dalyvauja agentūros darbe? Jūs kalbėjote apie partnerystę ar su, su kai kuriomis šalimis ir apie kai kurių šalių reiškiamą interesą. Tačiau, kai trečiosios šalis turi stebėtojo statusą, nario statusą agentūroje, kaip bendradarbiaujame su ta šalyje, su ta šalimi, ka, ko, su kokia veikla ir kokia veikla su ta šalimi yra vystoma. Dėkoju kad būtent taip pateikėte klausimą. Trečiosios šalis, kurios pagal administracinius sustarimus dalyvauja mūsų darbė, yra Norvegija, viena iš tų trečių šalių. Kai pradėjau dirbti, tai veikia taip. Veikia vadovaujantisis komitetas, taryba agentūros, 26 valstybės narės jų atstovai sudaro tą tarybą. Danija tik nedalyvauja vyksta specifiniai posėdžiai su Norvegija. Turime galimybę, jeigu valstybės narės sutinka, pakviesti į dalį savo posėdžių. Kaip ir NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas Korua ir Norvegijos atstovai buvo pakviesti į vieną ar dvi specifines labiau diskusijas. Mes su Šveicarija tarėmės dėl panašaus bendradarbiavimo E, tarybų procesas buvo tikrai labai ilgas, nors regis politinių sunkumų neiškyla. Tiesiog darybos yra sudėtingos. Jūs kalbėjote apie Turkiją. Kaip žinia, dabar šis klausimas nagrinėjimas taryboje, tad mano situacija pakankamai patogi. Svarbu yra, kad būtų rasta priemonė palaikyti tuos užmėgstus kontaktus. Aš, pavyzdžiui, buvau susitikusi su Turkijos ambasadoriumi. Aš e, manau, kad tie mesgami kontaktai turi būti kuo pragmatiškesni. Turkija yra labai svarbi partnerė. Tad aš manau, kad jeigu galima dirbti pragmatiškai su geros valios partneriais, kodėlgi ne, tos santykius reikia branginti. Kitos valstybės, tokios kaip Ukraina, pavyzdžiui, pareiškia interesą dirbti su agentūra. Serbijos gynybos ministras dar vakar mums irgi atsiuntė prašymą bendradarbiauti. Aišku, yra sudaromi susitarimai su atskiromis organizacijomis, aš jau minėjau OKA arba minėjau oro erdvės agentų, kosmoso agentų. Tai štai, pirmininkas, ačiū. Kolegė Gomeš klausė. Merci d'être là et de ce que... Ačiū už atvykimą į posėdį ir už tai, ką išgirdome. Džiaugiuosi, kad būtent jūs vadovaujate agentūrai. Turiu pasakyti, kad turiu puikią patirtį bendradarbiavimo su agentūra. Man teko kreiptis į agentūrą dėl pranešimo, kaip ES galėtų padėti brandolinės katastrofos atvejais ar biologinės katastrofos atvejais vienoms ar kitoms valstybėms. Jūs galbūt turite talentą komunikuoti. Jūs minėjote, kad agentūrai iš to reikia. Norėčiau jūsų paklausti. Štai ko, prisimenu, kad kai ponia Ešton atėjo dalyvauti klausime, kad galėtų, būtų, kad galėtų būti patvirtinta vyriausiai galiojotinė, aš uždaviau į klausimą apie jūsų vadovimą agentūrą. Klausiau, ar ji, kaip Britė, galėtų pasakyti savo poziciją ir ar ji imsis spręsti tas problemas, kurias spręsti numatė agentūra kalbant apie daugiametį biudžetą ir panašiai, kad jūsų vadovaujama agentūra galėtų vykdyti ilgalaikį planavimą, kad galėtume tinkamai bendradarbiauti su gynybos ministerijomis. Prisimenu, kad ponia Ešton atsakė, kad nesu tikra, ar tai tikrai yra prioritetas ar ne. Ką jūs manote, nes Jūs dabar vadovaujate agentūrai, anksčiau dirbote kitoje struktūroje, ar pasikeitė tas požiūris kiek nors? Prancūzija ir Junktinė karalystė pasirašė sustarimą, kurio tikslas yra įveikti tuos finansinius sunkumus. Ar tas pasirašytas sustarimas jau davė kažkokių konkrečių rezultatų, ar mato kažką agentūra, gal agentūra sulaukė kokiu nors prašymu vystyti vienas ar kitas programas. kurių dėka būtų galima racionalizuoti išlaidas ir vykdyti tuos projektus, kurie mūsų yra prioritetas. Jūs kalbėjote, kad toks bendradarbiavimas yra svarbus, ne tik kalbant apie karinius kažkokius išpolius ar panašiai. Ponas Butikofer, prašau. Dank, Ačiū pirmininkė. norėjau užduoti klausimą dėl įvairiausių iniciatyvų, kurių ėmėsi, kuriuose dalyvavo ir Švedija, ir Vokietija, susijusių su tų vadinamų pooling and sharing. Kai kalbama apie bendrą saugumo ir gynybos politiką, aš manau, tai puikiai galimybė. Uh, Daugelį metų mūsų bendrų pastangų veiksmingumas nebuvo skatinamas, nebuvo didinamas. Dabar, kaip suprantu, jau buvo netgi žiniasklaidai pareikšta, kad šiam aspektui skiriama didelė svarba. Tačiau netrodo, kad jis vadintų pagrindinį vaidmenį. Galbūt, e, kaip jūs sakėte, išorės veiksmų agentūra truputėlį išsklaido savo pastangas, tačiau susitelkiant ties konkrečiomis užduotimis, galbūt jūs galėtumėt kiek aiškiau apibriežti išorės veiksmų tarnybos indėlį į bendrą saugumo ir gynybos politiką. Ir žinoma, galbūt paaiškinti tas išskaidytas pastangas. Žinoma, yra tarp, tarp, susitarimai tarp šalių, yra žinoma politinių prieštaravimų, kuriuos reikia spręsti. Tačiau manau, kad būtų labai naudinga, jeigu galėtumėt mums konkrečiai pasakyti, ką tai reiškia, jeigu jūs pranešime žiniasklaidoje įvardijate kažką prioritetu, o šiandien mums to prioriteto aiškiai nenusakote. Jūs, tiesą pasakius, išvardijote daugelį svarbių aspektų, Ir man neatrodo, kad tas išvardintų aspektų sąrašas atspindi esminius jūsų veiksmų aspektus, savo prioritetus. Jūs aiškinote apie išorės veiksmų agentūros užduotis ateičiai ir apie biudžetinius iššūkius. ITRE komitetas šią savaitę balsavo ir dauguma komitete nusprendė, kad e, reikia ne tuo keliu eiti, ne taip skirstyti biudžetą. Tačiau jeigu jūs vis dėlto norėtumėt eiti tuo keliu, ar norėtumėt, kad e, parlamentas plenarinėje sesijoje nubalsuotų kitaip. Aš suprantu, kad um, gynybos agentūra yra šiek tiek nusivylusi, šiek tiek sunerimusi, kad šalis narys jai neuždega žalios šviesos, tačiau užuot kovoja dėl šių galių, ar jūs Galbūt tiesiog bandote išsaugoti savo reputaciją ir kažkaip save pateisinti, imdamiesi tik dalies savo įgaliojimų. Ar jūs kalbate apie mokslinius tyrimus karinio saugumo srityje, nes mes turime lėšų moksliniams tyrimams, o kai kalbama apie saugumo mokslinius tyrimus, jie žinoma kainuoja labai daug. Jeigu gynybos agentūra galėtų sutelkti šalias narės, kad jos galėtų kartu imtis veiksmų, mes sutaupytume daug ES lėšų, todėl skirstinam prioritetus turite tai daryti teisingai, kaip sakoma, belstis į tas duris, kurias reikia. Taigi Taip padėtumėt ir mums sutelkti pastangas. Dėkoju. Pirmiausia, ponė Gomė, aš pabandysiu atsakyti. Už vakar kalbėjau su ponė Ešton kaip e, išorės veiksmų tarnybos vadove. Vyko daug ministrų susitikimų Vienas iš jų gente ir kitas Budapešte. Visą laiką buvo jų metu kalbam apie būdinybę labiau bendradarbiauti, apie agentūros vaidmenį. Būtent apie tai ir buvo kalbėta, kad agentūra galėtų būti ta vieta, kur tas bendradarbiavimas skatinamas ir kuris vyksta. Biudžeto aspektas. Manau, kad agentūra dirbtų daugiau, jeigu lėšų turėtų daug, geriau, jeigu lėšų būtų daugiau, būtų galima geriau prognozuoti ateitį ir apimti, pavyzdžiui, trijų metų perspektyvą. Na, finansinė padėtis yra tokia, kuri yra visiems žinoma. Parlamentas netrukus dirbs prie finansinės perspektyvos, bendros finansinės perspektyvos. Nežinau, ar būtų galima kovoti už tai, kad būtų galima planuoti trijų metų perspektyvą. Prieš įmantis tos kovos už trijų metų perspektyvą visada reikia vertinti, o ką duos ta kova. Ir svarbu nepamiršti, kad valstybių narių finansinė padėtis yra tokia, kokia yra, tad iš to mūšio nedaug išlošim. Manau, kad galima labiau sustelkti prie praėjusių metų biudžeto. Ir čia grįžtų prie pono Butikofer klausimo Tenka susitelkti prie to, dėl ko gali apsispręsti valstybės narės, kiek jos įneš lėšų ir to pagrindu planuoti, ką galės veikti ir kiek nuveikti agentūra. Jūs kalbėjote apie Prancūzijos ir Junktinės karalystės susitarimą ir apie lėšas. Manau, kad e, aš negaliu komentuoti to, kaip į agentūrą žiūri jungtinė karalystė. Na, aš būtent iš šios šalies po savo paskirimo šį postą sulaukiau kvietimo atvykti. Buvo sakoma, buvo klausiama, kaip galima prisidėti prie efektyvios ir pragmatiškos veiklos. Na, manau, kad e, tai yra svarbu Pačiame sustarime tarp Junktinės karalystės ir Prancūzijos yra tokių elementų, prie kurių dirbo anksčiau jau agentūra. Pavyzdžiui, kova su minomis. Tad reikia pasižiūrėti, ką nusprendė nuveikti Prancūzija ir Junktinė karalystė. Yra numatytos kai kurios datos, kurios yra būtinos. Nes jų tų šalių supratimu tai yra tikrai labai svarbu. Numatyta taip pat ir, kaž, ir kai kurie specifiniai dalykai. Ar galima padėti kitoms valstybėms surasti tokį darbų tvarkaraštį, kuris atitiktų tą jau numatytąjį ir išsiaiškinti, kokie jų specifiniai poreikiai. Aš manau, mes esam pasirengę tą daryti. Manau, kad tokio pabudžio metradarbiavimas vyksta ne tik tarp Prancūzijos ir Junktinės karalystės, Mes agentūroje darysim viską, kad kitos valstybės galėtų irgi prie tų projektų ir technologijų prisidėti. Tiesiog manau, kad tarp Prancūzijos ir Junktinės karalystės susitarimas atsirado dėl to, kad buvo politinė valia iš viršaus. Buvo priimtas įsipareigojimas, kad tas bendradarbiavimas vyks ir kad bus tam lėšų. Aš manau, kad jeigu atsiras panašios sąlygos kitoje šalyje, kad kai jausios politinė valia ir ištekliai, kodėl ne, tas bendradarbiavimas galėtų būti. Svarbu, kad būtų susitarta dėl darbų tvarkaraščio. Finansinė situacija, kur jums atrodytų palanki, ir čia penu prie pono Butikofer. Aš manau, kad ir Svarbu, kad būtų galima dirbti kartu. Tačiau būtų blogiau, jeigu valstybės narė sakytų, kad reikia dirbti kartu, tačiau neduotų lėšų tam. O Prancūzijos ir Junktinės karalystės atveju taip neįvyko. Ponas Butikofer uždavė tinkamą klausimą, bet vokiškai baig prastai kalbu, tada atsakysiu prancūziškai, galėsiu pataisyti šį beitą, e, patikslinti tiksliau. Agentūra nuveikė didžiulį siūlymo darbą, formuodama pasiūlą pooling and sharing srityje. Aš manau, kad labai svarbu, kad čia būtų kuriama pridėtinė vertė. Jeigu aš nekalbėjau apie Vokietijos siūlymus kaip apie prioritetą, tai dėl to, kad agentūra dar dirba prie jų. Žinote, kad karinėme komitete E, yra dirbamas konkretus darbas, Vokietija ir Švedija pareiškia konkrečius pageidavimus ir yra dabar stengiamasi išsiaiškinti, kokius siūlymus dėl pooling ir sharing pateiks valstybės narės. Kito posėdžio metu, kai susirinks kariuomenių e, vyriausieji vadai, bus galima aptarti tuos siūlymus ir tuomet agentūra prisims jai tenkančius įsipareigojimus. E, Švedijos ir Vokietijos iniciatyva ir bus kalbama apie tuos projektus, kuriuos valstybės narės bus iškėlusios ir reikėtų, kad valstybės narės sutartų dėl darbų tvarkaraščių ir tu tiems projektams įgyventi reikiamas lėšas. Esame pasirengę prie šio klausimo dirbti. Ir galbūt blogai paaiškiau, paaiškinau, bet tai yra svarbiausias projektas. Pooling ir sharing yra vienas iš svarbiausių projektų. Jeigu būtų telkiamos papildomos priemonės valstybėms padėti šioje srityje, Be abejo, mes prie to prisidėsime. Aš negaliu čia kalbėti apie konkrečius projektus, agentūros viduje mes esame įsitikinę, kad yra 3, 4 ar 5 projektai, kurie galėtų būti laikomi prioritetiniais, laikysimės tos valios, kurią pareiškia valstybės narės, o jos norėjo pirmiausia pamatyti, kas bus nutarta karinėme komitete, o paskui pažiūrėsime, ką būtų galima paremti. Būtent prancūzijos ministras pasakė tokį labai teisingą dalyką biudžete. Agentūra siūlo tam tikrą meniu, o dabar reikėtų, kad jau būtų užsisakomi patiekalai. Mes esame pasiruošę, taip sakant, mūsų virtuvė ir mūsų personalas yra pasirengęs, kad tie patiekalai jau būtų užsakomi. Ačiū, kad uždavėt klausimą dėl mokslo tyrimo. Na, aš žinau apie tą diskusiją įtre komitete dėl mokslo tyrimų. Nepradėsiu diskusijų, kurių parlamentas dar, kuriuoms parlamentas nepasirengęs, ne, nesvarbu, aš kalbėjau apie dviejopą panaudojimą, reikia pasižiūrėti, kaip čia galima būtų užtikrinti pusiausvyrą, kai kalbame apie kosmosą. Tai yra nei civilinė, nei karinė sritis. Tai yra visų erdvė, kai kalbame apie jūrų sritį. Be abejo, čia reikalingos ir civilinės pajėgos, ir karinės. Kai kalbame apie nepilotuojamus skraidančiuosius aparatus, lėktuvus, vėlgi, tie, jie dabar šitie aparatai skraido virš Japonijos stiknė laimė patyrusios atominės jėgainės. Vėlgi, karinis aparatas atliekantis civilinę misiją. Taigi aš nesuprantu tos politinės išlygos, kurią pareiškia parlamentas. Mes kalbėjome apie dviejopo panaudojimo objektus. Nes tos technologijos, kai kurios technologijos gali būti naudojamos ir kariniams, ir civiliniams tikslams. Aš tai nepatikiau kaip kokio erzaco, kaip kažkokio pakaitalo. Aš manau, kad pooling ir sharing vadinamasis pas, pajėgų ir pastangų telkimas ir dalymasis ištekliais yra svarbiausias dalykas. Valstybės, aišku, čia turi prisijimti įsipareigojimus. Nežinau, ar taip įvyks, kaip įvyko e, sustarimo tarp Junktinės karalystės ir Prancūzijos atžvilgių. Na, sportiškai kalbant, starting blokas yra pasiruošęs ir kai valstybės narės jau pareikš, kad galima stot prie starto linijos ir, ir, ir pradėti, tai mes tą ir darysime. Imsimės visų priemonių, kurios bus geriausiai pritaikytos valstybėms narėms padėti. Merci, Pirmininkas, Ačiū, ponas Paškų, dar vienas pasisakymas. Well, uh, also one... Uh, labai ačiū. Aš taip pat vienas iš tų, kurie norėtų pasveikinti jūs čia ir pasakyti, kad kiekvienas įkim, kai atvykstate, vyksta puikia diskusija, labai informatyvi diskusija. Uh, konceptualus klausimas. Jau 2000 metų, 2000 metų pradžioje žinojome apie Irakos kilimą, transatlantinių santykių kilimą. Ir dar vienas klausimas, kurio kontekste buvo tas kilimas, yra e, valstybės valstybių valia, noras dalyvauti viename veiksmų aspekte ar jame nedalyvauti. Kaip man atrodo, jeigu galbūt tai yra norinčiųjų dalyvauti koaliciją ir būtent tų norinčiųjų koalicija turėtų veikti. Ir, sakykime, būtų norinčiųjų koalicija, kuri veikia NATO kontekste, norinčiųjų koalicija Libijoje, tai būtent būtų to šalis, kurios norėtų dalyvauti tam tikrame projekte ir tie projektai būtų galimi įvairiomis formomis. Taigi norėčiau paklausti, ar tai nebūtų galimybė išspręsti situaciją, neblokuojant veiksmų ir koks būtų poveikis pačios bendrijos veiksmingumui, jeigu mes leistume šalims narėms daryti, ką jos nori, tokio pobūdžio norinčiųjų koalicijose. Sakykime, jeigu kažkokios didelės šalis sudaro koaliciją ir dalyvauja kažkokiuose veiksmuose ir susidurima situacija, su situacija, kai reikia solidarumo, sutelkti visų pajėgas ir tam tikros šalis negali dalyvauti bendrame projekte dėl to, kad jau dalyvauja kažkokiuose kituose smulkesniuose projektuose. Taigi Ar čia nėra interesų konflikto, sakykime, tos norinčiųjų koalicijos ir taip pat atsižvelgti į tokius atvejus, kai reikia vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir imtis bendrų veiksmų. Taigi tokia mintis, ką manote. Labai įdomus klausimas. Aš manau, reikia pagalvoti, apie jūsų siūlomą koncepciją. Tai labai svarbus klausimas. Mano e, pirmoji reakcija yra ta, kad aš norėčiau pagalvoti ir tik tuo met diskutuoti šiuo klausimu. Beveik taip ir veikia ES. Yra bendradarbiaujama netgi ne ES kontekste. Čia aš kalbėsiu apie savo atsakomybę, apie savo mandatą. Agentūra siūlo kompromisą, ji siūlo stogą ir ji siūlo ES rėmose, agentūros rėmose imtis veiksmų. Kartais visos 26 šalis narės gali imtis veiksmų, kartais uh, tam tikros šalis pasirinktinai gali imtis veiksmų priklausomai nuo geografinių sąlygų. Kartais e, tai lemia net ne politiniai motyvai, o geografiniai ir istoriniai motyvai, dėl ko šalis įsitraukia vienus veiksmus ar kitus. Ir žinoma, reikia siekti kompromiso. Yra institucinis rėmas, galima imtis veiksmų per agentūrą. Kartais tai gali daryti visos 26 šalis narės, kartais tik tai 2-3 narės. Tačiau mes norime tam tikro nuoseklumo ir vėlgi galimybės visoms šalims susitikti ir neišskaidyti e, skirtingų koalicijų pajėgumų. Man agentūra yra tarsi tas uh, institucinis rėmas, institucinis stogas užtikrinantis subalansuotą kompromisą, kad kai kuriuos klausimus gali spręsti tik tai kelios šalis narės, o kai kuriuos reikia spręsti visoms, taigi reikia to nuseklumo ir solidarumo. Ačiū, ponė direktorė, už jūsų pirmąjį agentūros pristatymą. Tikiuosi, kad turėsime galimybę sekti, kaip vyks įvairios programos, kaip vyksta diskusijos, kaip vykdomi partnerystės projektai, kaip sprendžiami biudžeto klausimai. Jūs e, visada būsite laukiama mūsų pakomitetyje. Ir tikiuosi, kad turėsime dar ne vieną progą vaisingai padiskutuoti. Labai ačiū ir didžiausios sėkmės. Bien, euh, nous poursuivons. Sulaukime dar vieno kasdienio svečio iš išorės e, reikalų tarnybos. Agosino Mjoco yra Europos išorės veiksmų tarnybos vykdantisis direktorius krizių valdymo ir operacijų koordinavimo klausimais. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Pirmą kartą dalyvaujate mūsų posėdėje ir, aišku, Mes klausime, kokia yra jūsų pozicija išorės veiksmų tarnyboje, nes visi dabar žvelgiame į schemą, kas už ką yra atsakingas toje tarnyboje. Vyksta aktualios diskusijos įvairiais klausimais, jūsų funkcijos taip pat yra susijusios su operatyvinė veikla, tad aš manau, kad jūsų labiau klausime apie Libijos situaciją, jūs ten buvote nuvykęs. Tai yra ta tema, kuri mums čia yra labai svarbi keitėmės nuomonėmis su ponu Popovskiu savo e, šio dienos posėdžių pradžioje. Po diskusijų iškilo daugiau klausimų, negu sulaukėme atsakymų. Gal jūs tuos atsakymus mums pateiksite, mes bent jau tikimės. Tai yra tikrai labai skubiai nagrinėtina tema, tad jūsų pateikta informacija mums bus labai vertinga. Norėtume nuseklesnės ir daugiau informacijos apie situaciją Libijoje klausimų turas bus tik vienas, tačiau tiesiog mums šiandien nekabalonumas priimti jūs savo posėdėje. Du svarbiausi klausimai ir yra susijęs su Libija, tačiau jeigu galėtumėte dar pateikti komentarų dėl to, kaip veikia išorės veiksmų tarnyba tame lygmenyje, lygmenyje, kur jūs dirbate, tai mums irgi būtų labai svarbi įdomi informacija. Prašau. Thank you. Thank you very much, Mr. Danjean. I... Ačiū. Aš pamėginsiu pateikti trumpą ataskaitą apie savo misiją Libijoje praeitą savaitę ir taip pat pamėginsiu atsakyti į klausimą apie išorės veiksmų tarnybą, kuriai aš vadovauju nuo šių metų pradžios. Vyriausios įgaliotinės prašymų praėjusią savaitę lankiausi Bengazijoje. Tai buvo trečiasis kartas, kai lankiausi Libijoje pastarąjį mėnesį. Pirmasis vizitas buvo į Tripolį, paskui į Bengazį ir praeitą savaitę vėl vykau į Bengazį. Tai buvo tarnybinė misija, vykau su dešimties žmonių komanda. Jie buvo iš įvairių misijų, o taip pat iš Kairo ir Tuniso delegacijų. Tai buvo labai svarbi misija. Užduotis buvo įvertinti situaciją atlikti bendrai situacijos įvertinimą šioje Libijos dalyje ir nuspręsti, kokiu veiksmu ES gali imtis ir kokią pagalbą teikti šioje šalyje. Mums susitikome su Mustafa Abidžalil, pereinamosios tarybos atstovais, pilietinės visuomenės atstovais, moterėmis, studentais, jaunimu. Taip pat susitikome su diplomatais iš keturių ES šalių ir jie dabar tebėra Bengazija, tai Italija, Prancūzija, Junktinė karalystė ir Lenkijos ambasada. Jie su mumis dalyvavo šioje misijoje ir su mumis keliavo. Uh, prieš vykdami į Libiją susitikome su jungtinių tautų specialiuoju pasiuntiniu Kairė, ponukov, jungtinių tautų humanitarinių koordinatoriumi Libijai, susitikome su Kalikov ir su skirtingų agentūrų pareigūnais būtent dirbančiais humanitarinės pagalbos srityje. Taip pat su jungtiniu valstijų pasiuntiniu ponu Francis. Keletas pastabų dėl pačios misijos. Bent jau ką mes patys jautėme ir ką pamatėme šios misijos metu situacija Libijoje vis dar nenuspėjama ir greitai kintanti. Gyvendami Bengaziją, gyvenant Bengaziją mums susidarė įspūdis, kad situacija gali radikaliai pasikeisti per valandą. Kol kas, bent jau rytinėje Libijos dalyje, nėra humanitarnės krizės, kariniai veiksmai yra gana koncentruoti, Misrata yra miestas apgultas Gaddafi pajėgų ir vakarinėje Libijos dalyje e, situacija visiškai skiriasi nuo rytinės dalies. Misratoje e, apgulti stipri, yra snaiperiai, sproksta, sprogmenys ir vykdomi kariniai veiksmai. Tačiau mes galėjome apsilankyti bent jau savo akimis pamatyti dalį situacijos ir mums susidarė įspūdis, kad kad padėtis santykinai rami, tačiau tai nebūtų tikslus apibūdinimas, nes snaiperiai ir karinės pajėgos yra 10 km atstumu nuo miesto centro. Libija, mūsų manimų, išgyvena galingą demokratijos revoliuciją atrodo, kad tai tikra revoliucija ir ją palaiko didelė gyventojų dalis, didelė dalis moterų, studentų, intelektualų ir žmonės, kuriuos sutikome, taip pat išsakė paramą šios, šiai revoliucijai. Aš jau esu sakęs ir dar kartą pakartosiu, kad e, mums susidarė įspūdis, kad tai yra uh, tikras judėjimas, tikra revoliucija. Visi žmonės, su kuriais mes buvome susitikę su savo misijos metu, tokį jausmą išsakė. Veikia stipri ir motivuota pilietinė visuomenė. Tačiau pereinamoji nacionalinė taryba ir pilietinė visuomenė neturi pakankamai valdymo patirties ir valdymo sugebėjimų. Sakau, kylanti pilietinė visuomenė, kylanti dėl to atsirandanti, nes mes šnekėjome su neseniai įkurtomis pilietinės visuomenės organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Jie sakė, kad e, jiems nebuvo leidžiama imtis jokios humanitarinės veiklos Gaddafi e, režimo metu, nes e, anot Gaddafi, tuomet nebuvo jokio poreikio teikti humanitarinę pagalbą, todėl niekam jos ir nereikėjo gauti. Taigi e, tie judėjimai, pilietinės visuomenės judėjimai yra pakankamai stiprus ir juos gerai vertina taip pat ir nacionalinė pereinamoji taryba. Susitikimo su Mustafa Abdalgali metu jis mums pateikė prioritetų sąrašą. Uh, kaip juos mato pereinamoji nacionalinė taryba. Pirmasis prioritetas - Gaddafi turi atsistatydinti. Nebus e, vykdoma jokių diskusijų su Gaddafi ir jo šeima. Antras prioritetas - prašoma perduoti žinę Europos bendruomeniai prašoma šią pereinamąją tarybą pripažinti teisėtą Libijos vyriausybę. Ir ES narės prašomos pripažinti šią pereinamąją tarybą. Trečias prioritetas. Jį mums minėjo tiek ponas Žalil, tiek visi mūsų sutikti žmonės. Mūsų prioritetas, jie sakė, e, išlaikyti vieningą vienybę šalyje. Būtent Libija turi išlikti vieninga. Visi mūsų sutik, visi, su kuriamis mes kalbėjomės, pažymėjo šią, šį aspektą. Taip pat visi mūsų, su kuriais kalbėjomės, prašė ES paramos. Jie prašė ne piniginės paramos, jie žino, kad jie ir suvokia, kad Libija yra turtinga šalis. Ir kada jie galės patys naudotis tais turtais, jie atsilygins už bet kokią gautą paramą. Tačiau jie dabar prašė ES techninės paramos, Ypač kalbant apie institucinių gebėjimų sukūrimą, valdymo gebėjimų sukūrimą, e, paramą pilietiniai visuomeniai, nepriklausomai žiniasklaidai, komunikacijai ir komunikacijos priemonių vaidmuo buvo itin pabrėžtas. susitikinimai buvo labai emocingi. Aš dabar noriu Jums parodyti. Norėjau parodyti pirmąjį laikraštį, tačiau atrodo jo nepasėmiau, kaip neapdairu, atleiskite. Aš toks įsilaškęs palikau jį savo biure. Jie mums parodė pirmąjį laisvą laikraštį, tai yra du puslapiai, juos atspausdino studentai ir tie du spausdinti puslapiai yra pirmasis laisvas laikraštis Bengasija. Taigi buvo prašoma paramos žiniasklaidai, paramos vidaus komunikacijoms, e, paramos komunikacijai tarp e, pereinamosios tarybos ir pilietinės visuomenės e, komunikacijai tarp e, tarybos ir ES. Jie nori, kad mes žinotume, kokia yra situacija, kokia yra padėtis Libijoje. Saugumo sektoriaus reforma taip pat labai svarbus elementas. Sienų apsauga pasienio kontrolės kurių kol kas nėra. Švietimas, veikata ir ekonomika, įskaitant ir. viešųjų finansų valdymą. Taigi, kaip matote, labai daug informacijos. Mums susidarė įspūdis, kad tarptautinė bendruomenė paramą turi pradėti teikti jau dabar. Kai aš sakau dabar, sakau, kad šiandien. Kadangi padėtis tokia nepastovi, sunku pasakyti, ką daryti, tačiau Libijos žmonių lūkesčiai dideli, jie nori pakeisti savo gyvenimus ir jie nori, kad tuos pokyčius paremtų ES, labiausiai ES. Ir todėl norėčiau, kad mes įdėtume kiek įmanoma daugiau pastangų ir kad dabar mes prisidėtume ir išnaudotume atsirandantį demokratinių institucijų ir pilietinės visuomenės pagreitį. Libijoje kol kas, bent jau Bengazija, nėra daug tarptautinės bendruomenės atstovų. Jungtinių tautų atstovai atvyko tik tai už vakar. Galų gale jie jau ten, jie gali perimti e, šiokius tokius koordinavimo darbus, ypač humanitarnės pagalbos koordinavimo darbus. E, tos humanitarės pagalbos, kurie jungtinės tautos teikia šiai Libijos daliai. Ir taip pat e, jie planuoja vykti ir į Tripolį. Mes siūlėme šį ryt 27 ambasadorių susitikime, COP susitikime, e, mes siūlėme ne, atidaryti ES techninį paramos biurą Bengazija, bent jau tam, kad būtų įmanoma vykdyti kažkokį, bet kokį situacijos planavimą, kad būtų galima suplanuoti nors kažkokią iniciatyvą susijusią su pasienio kontrolė, susijusią su pilietinė visuomenė, e, kad būtų galima kažkaip atliepti, pateikti kažkokią atsaką į situaciją. E, daugelis ambasadorių teigiamai įvertino šias iniciatyvas ir teigiamai įvertino idėją atidaryti techninį ES biurą. Jie pasakė, kad turime būti atsargus ir sudaryti įspūdį, kad pripažįstame, jokių būdų nesudaryti įspūdžio, kad mes norime suskaldyti šalį, kad pripažįstame vienus, o nepripažįstame kitų, kad norime atskelti Bengazį nuo Tripolio. Ne, mes kūrėmės Bengaziją tik tai dėl to, kad tai yra vienintelė vieta, kur mes kažką galime vykdyti daug maž saugiai, kai Tripolis bus išlaisvintas. E, tokios atstovybės ir biurai persikels į Tripolį ir žinoma, mes turime likti dėmesingi e, E, skirti didelį dėmesį pilietiniai visuomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms ir moterų organizacijoms, tiems, kurie prašo mūsų paramos. Perėdamas prie pirmojo klausimo, ką aš veikiau Libijoje ir ką ES turėtų daryti. Tok, aš manyčiau, tai turėtų būti tarp tarnybinė misija. Interservice mission ir Europos Sąjungoje aš koordinavau tokią misiją, tarptvarnybinę misiją. Rezultatas buvo labai įdomus ir visiems buvo aišku, kad mes tikrai nemėginsime dubliuoti humanitarinės pagalbos ir jų veiksmų. Ne, e, tam skirta echo Aš nesu nei jų patarėjas, nei kontrolierius. Mes su jais glaudžiai bendradarbavome Bengaziją. Jie mums pateikė savo in... situacijos analizę. Mes atsižvelgėme į jų rekomendacijas ir norime dirbti kartu. Ir toliau teikti netidėliotiną humanitarinę pagalbą. Taigi tiek mes nuveikėme šios misijos metu ir tokie mūsų planai artimiausioms dienoms, taip pat e, Dramblio kaulo krante. Mes vyksime ten ir taip pat bandysime kažkaip tai pagelbėti, kažkaip pataisyti padėtį. E, tai tiek. Labai ačiū už tokį tikslų pristatymą, labai gyvai viskas vyko. Kai kurie kolegos, kolegos norėjo sureaguoti. Pone Ankis. Dėkoju. Jūs čia mums, manau, pristatėte labai pozityvų vaizdą. Norėčiau paklausyti, ką manot apie ateitį. Na, pasibaigtas revoliucinis periodas. Ar yra kažkokia koks pagrindas stabilizavimui ir demokratijai? Ar susikurs demokratinės institucijos? Europos Sąjunga turi daryti viską, kad būtų išvengta konflikto sukūrimo. Būtų labai svarbu sužinoti, ką jūs žinot apie tai. Ar turite kokios nors detalesnės informacijos. Na, dabar vyksta revoliucinis judėjimas, bet ar tam judėjimui pritarė žmonės? Kokie šansai sutvarkyti tą situaciją paskui, kai tas revoliucinis judėjimas baigsis? Si, Gualtieri. Kolega Gualtieri, prašau. Grazie, Turmiot. Dėkoju. Norėčiau padėkoti ponui Miotsu tai mano pirmasis susitikimas su jumis. Man pasirodė, kad jūsų pasisakymas ir jūsų pranešimas yra be galo įdomus. Manyčiau, kad politinių aspektų aptarimas dėl, apie Popovskį, kaip papasakoti su generaliniu sekretoriu, būtų įdomesnis, jeigu jūs būtumėte buvęs ten. Man gaila to, tų nesusipratimų, kurį kyla tarp jūsų ir pono Papovskio. Norėčiau dabar prie pranešimo sugrįžti. Aš supratau, kad būti vietoje tam, kad geriau viską suprastume, ger... E, kad tam, kad geriau viską suprastume, reikia būti vietoje. E, Tartautinės bendrijos reakcija buvo tokia, kokia buvo dėl to, kad neaišku, ne, neaišku kas ten iš tikrųjų vyksta. Ir tas vat, įspūdis, kurį jūs mums dabar pristatote dėl proceso demokratiško požiūrio, labai svarbus vertinimo aspektas. ir civilinis karas, ir demokratinis virsmas. Daug visokių procesų vyksta, todėl labai sunku duoti vienareikšmišką atsakymą, nes tai nėra nei pilietinis kalas, karas, nei e, demokratiniai procesai kaip po tokie. Iki galo nei viena, nei kita tai nėra. Ar ta demokratinės demokratinio vystimosi, demo, demokratinio vystimosi e, savoka, galima, galima ją kažkur tai pritaikyti e, kitur. O dabar norėčiau pakalbėti apie konflikto pobūdį. apie aukas, apie visą veiksmo dinamiką. Ar tai, kad jūs nuvykote, leidžia dabar jums įsivaizduoti aiškiau visą tą situaciją? Nes gauname labai skirtingus duomenis, labai skirtingus skaičius. Kai gauname tuos skaičius tiek skirtingus, tai tikrai sunku, sunku įsivaizduoti, kas iš tikrųjų vyksta Libijoje. O jums ar pavyko tą padaryti, ar jums pavyko susidaryti aiškesnį vaizdą? Ar yra tokių ruožų, kuriuose, sakykime, e, galbūt paliaubos kažkokios vyksta, ar, ar, ar, ar daugiau bent jau ramybės, mažiau suirutės. Ponas Donžan jau klausimą uždavė, bet norėčiau paklausti, kaip jūs savo vaidmenį įsivaizduojate? Kaip galima tą krizę suvaldyti? Aišku, tas klausimas jums buvo jums užduotas, bet užduodu dar kartą. Ačiū, ponas Vaigil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi tuo, kaip jūs, ponė Jota, pateikėte mums informaciją apie jūsų vadovavimo struktūros įsitraukimą į krizės sprendimą. Jūs bandėte būti kuo labiau konkretus ir tai yra puiku. Norėčiau paklausti jūsų klausimo susijusio su tokia situacija. Jūs sakėte, kad Tripolita, Tripolyje jūs turėjote savo žmonių ir kitame mieste, mieste taip pat. Žmonės Bengazija nori, kad Libija išliktų viena vieninga valstybė, kad tas vientisumas būtų išlaikytas. Ar jie, ar tie žmonės kitoje pusėje, kai su jais kalbate, jums išreiškia savo kokią nors nuomonę? Ar jie yra susiję su kokiais nors panašiai mąstančiais žmonėmis Tripolyje? Gal jie reiškia kažkokią valią jums, kurios negali pareikšti kitur. Iš Tripolio sklinda propagandos vaizdai. Žmonės nori daugiau demokratijosgi, nori atsikratyti Kadafio ir šie žmonės savo norų pareikšti neturi galimybės. Tiesiog norėjau paklausti, ar Bengazija yra kokio nors mąstymo kuris būtų susijęs, kuris sėtų, kitaip tariant, to šalies žmonės tarpusavyje. Tai vienas mano klausimas. Kitas klausimas. Kaip jaučiasi žmonės? Mes matėme per televiziją vaizdus, kur vyksta mūšiai. Per 24 valandą situacija keičiasi kardinaliai tai kaip jaučiasi ten žmonės, kurie kaunasi ten. Kiek laiko jie ten kaunasi ir kaip viskas klaustusi. Na, sukilėliai neturi tokios ginkluotės, kokią turi generolą, pulkins Šokadafi palaikančios pajėgos. Tad klausimas toks, ar mes norime kažką nuveikti šioje srityje, ar mes norime tiems sukėlėliams padėti, ar ne. Galbūt galėtume pateikti jiems ginkluotės, kad galėtų jie lygiomis jėgomis kauti su Kadafio pajėgomis. Na ir mano paskutinis klausimas. Kaip jaučiatės? Nes jūs ten atsovaujate Europos sąjungai, Bet juk žinome, kad šio klausimu nuomonės labai nevienodos yra ES dėl to, kiek ES turėtų kištis į šį krizę sureguliavimą. Mano šalies, pavyzdžiui, ministras kasdien kartoja, kad e, tikrai mes neturime siekti aktyviai dalyvauti šios krizės sprendime. Tad ką jūs galėtumėte, galėtumėte mums pasakyti, matęs tą situaciją iš arti? Jūs matėte taip pat, kad ES valstybės nevieningos yra, nevienodai žiūri šios krizės sprendimą. Ką galėtumėt pasakyti? Pone Lusink, prašau. Ja, vielen Dank. Es wurde ja jetzt mehrfach beklagt, dass wir. Ähm Dėkoju. Gaila, kad Libijoje dabar e, Libijos įvykius vertinami, vertinami dviejopai. Tačiau norėčiau Jums užduoti keletą klausimų. Jūsų kvalifikacija aukšta, Jūs gydytojas, Jūsų patirtis labai plati. Humanitarinės skubės operacijas rengiant. Tad norėčiau Jums užduoti klausimą, jau kalbėjome šiandien apie EUFOR ir norėčiau tad tą progą ir paklausti, kokia situacija ten yra iš tikrųjų, ar būtina dabar kažkokius tai humanitarinius veiksmus numatyti, sakykime, medicininę paramą teikti, paramą maisto produktais. man atrodo, kad žmonės, kurie prastai jaučiasi, kai situacija prasta, tai iš tikrųjų tas matosi. Kaip jums atrodo ta situacija? Nes humanitarnės paramos rytėje jūs esate tikrai labai kompetentingas. Ar e, manote, kad reikia tiesiogiai teikti tą, techni, e, tą pagalbą, nepaisant to, kad e, vykdomi kad tokie jau panašus veiksmai? O dabar norėčiau paklausti dėl pabėgėlių, nes apie pabėgėlius mes šiandien beveik nekalbėjome. Kalbėjome apie paramą teiktiną kai kuriems asmenims, jūs taip pat pasakojote apie techninę paramą. Na, man susidaro toks įspūdis, kad reikia kažką su pabėgėliais daryti. Nes Tuniso pasienyje jų susikaupė šimtai tūkstančių, jie ten nusėdė ir reikia, kad tais pabėgėliais kažkas pasirūpintų. Be jokios abejonės reikia taip pat e, humanitarnės paramos, saugojant humanitarnės suntas. Norėčiau, kad jūs papasakotumėte apie viską. Man bent jau susidaro toks įspūdis, galbūt klistu, kad prioritetai yra teikiami pilietinės visuomenės kūrimui, e, demokratizacijos procesų rėmimui, o humanitariniai dalykai nustumiami į šoną. Jūs kalbėjote taip pat apie pasienio kontrolę, sakėte, kad yra tam tikrų problemų, galbūt galėtumėte pasakyti detaliau, kokios tai yra problemos, ar reikia, sakykime, stiprinti Frontex veiklą šioje srityje ir ar jūs manote, kad Euforas gali kaip nors padėti Frontexui. Pane Gomeš neįsijungia mikrofoną. Um, it, it, me... Ačiū už labai įdomų atsakymą. Aš kaip pranešėja pagrindų susitarimui labai atidžiai sekiau situaciją Libijoje ir manęs nenustebino tai, ką jūs pasakėte, nes mano situacijos analizė Bengazija ir Tripolija buvo panaši. Taigi, tai, ką pasakėte, manęs niekiek nenustebino. Manau, kad labai reikšminga tai, kad žmonės, kuriuos sutikote, prašė būtent tokio pobūdžio paramos iš ES. Ir aš manau, kad dabar pats laikas jiems suteikti tokią paramą. Pasiruošti ateičiai. Kadafi yra praeitis. Jis galbūt dar ten, tačiau jis yra praeitis. Jis daugiau nebekontroliuoja šalies. Mes turime kurti ateitį ateitį su žmonėmis, kurie bus tos kylančios galios užuomasga Libijoje, kurie jau yra užuomasga. Ir jie puikiai suvokia, ko jiems trūksta ir prašo paramos gebėjimų kūrimui, tiek techninės, tiek politinės. Ir Aš pati taip supratau situaciją, lankydamas Libijoje ir Bengazija. Tai jau minėjo Ferrero Waldner ir buvo kalbama apie tai, kad E, reikia mokyti gydytojus ir medicinos seseris, e, e, kaip kovoti su AIDS regione. Jie mus labai džiaugsmingai sutiko ir jie tiesiog traukte traukė iš mūsų informaciją, jie buvo labai žingėdus ir ši mūsų parama paliko labai didelį pėtsaką kovoje su živ ir AIDS. Buvo gydomi 500 krestų žmonių, imtasi prevencinių priemonių. Mūsų parama buvo puikiai įvertinta, puikiai priimta, nors tuo metu šalis buvo tiesiog prispausta. Gydytojai bijojo kalbėtis, kai aš E, pietų metu, asmenio pokalbio metu paklausiau gydytojos moters, kokios yra tikrosios živ epidemijos, AIDS epidemijos priežastis. Ji pasakė, aš negaliu e, lysti į politiką. Ir tai buvo labai iškalbingi žodžiai. Taigi manau, kad labai svarbu e, daryti viską, ką galime, kad suteiktume paramą gebėjimų kūrimui. Aš palaikau ir humanitarinę pagalbą. Aš manau, kad tai visiškai sutampa su mūsų patvirtintos rezoliucijos turiniu. Kalbu ne apie politinį pripažinimą ir rezoliucijoje apie tai nekalbama. Tai kalbama apie pripažinimą, kad tai yra galbūt e, būsimos Libijos vyriausybės užuomasga, kad tai yra politinė jėga ir kad galbūt mūsų parama bus labai reikšminga ir būtinai reikalinga, kad kad Libija galėtų vystytis kaip šalis. Taigi, e, dėkui, kad jūs taip aiškiai išsakėte savo nuomonę. Dėkui, kad perspėjote mus, kad ne, negalima interpretuoti paramos vieniems kaip siekimo suskaldyti Libiją, ar reikia suvokti, kad Libija turi būti suvokiama kaip vienetas. Taip pat taryboje tikriausiai nieko dar nevyksta, laukiama prašymo iš išorės. Humanitarnė pagalba nėra tai, ko labiausiai reikia Libijai Galbūt reikės humanitarnės pagalbos ar medicinės pagalbos, tačiau kol kas reikalingiausia yra parama gebėjimų kūrimui. Taigi, kaip jūs su, kaip jums dera ta informacija, kurią gavote Bengaziją ir tai, kas kalbama Briuselėje, ta diskusija, kuri dabar vyksta Briuselėje. Ar gavote ar jūsų buvo prašoma kažkokiu ginklu, tačiau aš norėjau sužinoti tiesiog, ar buvo klausima apie ginklus, ar apie tai, ar kaip ES įgyvendina embar, ginklų embargą Gaddafi režimui. Ir atrodo tiek. Toks trumpas klausimas. Ačiū. Vieną dalyką norėčiau, kad patikslintumėte. Dėl žmonių iš Bengazio poreikių prioritetų. Jūs galbūt labiau klausėte apie tai, ko jiems reikia vakaruose, būtent tose zonose, kur e, tęsiasi mūšiai, misratoje ir panašiai. Nors kita vertus, pagal paskutinę jūsų turimą informaciją, ten gal ir ramiau. Tačiau kit, e, jūsų turima informacija yra susijusi su Bengaziu, su rytinė dalimi. Rytinė dalis yra gana saugi, politiškais terminais kalbant. Žodis jums. Dėkuoju. Pabandysiu perbėgti visus tuos klausimus. Jeigu ar buvo klausia, ar mes turime kokią nuojautą, kad yra galimybė įtvirtinti demokratiją ir pradėti demokratijos procesus, galėčiau sakyti taip, taip, tokia nuojauta yra. Susitikome su žmonėmis Bengazija. E, mes, tie žmonės buvo įvairių lygmenų - vyrai, moteris, universitetų dėstytojai, mokytojai, politikai, patys įvairiausi žmonės. Susitikome su politikais iš pereinamosios nacionalinės tarybos, dirbantis nacionalinio saugumo srityje, susitikome su miesto policijos saugumo padalinio vadovais. Ir mums susidarė toks įspūdis, kad yra labai tvirtas pagrindas demokratijai kurti. Tiesiog grįžkime šiek tiek atgal, kodėl mes taip manome. Aš ten sutikau fantastiškų žmonės. Po 42 metų jie sakė, pagaliau savo gyvenime mes džiaugiamės ir didžiuojamės savo šalies vėliavą. Mes didžiuojamės tuo, kad esame Libijos piliečiai. Mes didžiuojamės tuo, kad pagaliau rašom konstituciją. Ir mane tikrai labai pradžiugino ir nustebino tai, kad žmonės sakė, kad aš didžiuojasi tuo, kad dabar rašau savo šalies konstituciją. Aš norėčiau, kad mano vaikai vieną gražią dieną pasakytų, kad aš didžiuojasi savo šalim, savo šalies vėliavą ir jos konstituciją. Tik nesu tikras, kad visų mūsų vaikai žino, kas yra mūsų šalių konstitucija. Taigi, man susidarė toks vaizdas, kad mano kolegos taip pat pritarė mano tokiam jausmui. Na, iš tikrųjų, yra, man atrodo, pagrindas tikrai demokratijai. Daugelis žmonių sakė, kad tie genčių aspektai nėra šios revoliucijos e, svarbiausias klausimas, kaip ir religiniai klausimai. Nes pasak žmonių, tuos genčių klausimus ir aspektus kėlė pats pulkininkas Kadafi, kokiu tikslu tokiu, kad suskaldytų visuomenę. O jie dabar, sakė žmonės, mums e, yra svarbu būti vieningiems. Religija, jiems irgi nėra svarbiausias klausimas. Jie sako, kad mes esame musulmonai ir tuo didžiuojamės. Bet mums, sakė jie, būti musulmonais yra tas pats, kaip jums būti krikščionimis. Jie žino, kad ekstremizmas egzistuoja, bet jiems tai nėra aktualu. Iš tiesų, e, jaučiamas didžiulis poreikis humanitariniai pagalbai. Bisratoje tai yra labai reikalinga. Jam reikia maisto, jam reikia, jam reikia vaistų. Aš mačiau kai kurias organizacijas, Prancūzijos raudonai kryžių, pažiūrėjau, ir kitas, kurios tengiasi teikti humanitarnę pagalbą. Reikia galbūt numatyti tam tikrą karinę pagalbą, kad humanitarinė pagalba galėtų pasiekti žmonės. Mes turime būti pasiruošę taip veikti. Pirmus du kartus, kai lankiausi ten, mačiau irgi vairiausių dalykų, tad galiu pritarti poniai Gomeš. Na taip, Kadafio nebėra. Kultūrinių požiūrį taip, jo nebėra, nes žmonėms jau yra gana. Gatafio ir jo tvarkos. Tačiau turim neužmiršti, kad jis tebėra labai galingas. Jis pakeitė karinę taktiką. Su savo karinėmis pajėgomis jis gali judėti labai greitai. Dabar e, visureigiais automobiliais e, galima nukeliauti labai greitai, praktiškai pusė šalies peraušit gali per porą valandų. E, tie automobiliai yra puikiai ginkluoti. Nuo Bisratos iki Bengazio galima patekti labai greitai. Ir e, neskraidimo zona ar oro sublokavimas neišsprendžia visko. Tad situacija tebėra labai trapi, tad mums reikia bent jau pasirenkti galimai kariniai intervencijai kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą žmonėms. Bet e, kol kas regis tos karinės intervencijos nereikia, bet turim būti pasirengę. Kadangi, kaip jau sakiau, situacija tebėra labai trapi. Ir daugam toks susidaro įspūdis. Misrata ir kai kurie kiti mažesni miestai, kur karas vyksta, yra tos vietos, kur patiriamas didžiulis spaudimas. Ši informacija labai svarbi. Mes vertiname Libijos krizę per CNN, BBC kanalų reportažus. Jos parengė naujienų reportažų rengimo specialistai. Bet jeigu pažiūrėtume į tas nuotraukas, kurias žmonės Misratoje, Tripolį ar kitur nufotografavo savo telefonuose, įrašus, jeigu tuos peržiūrėtume, kur mobiliojo telefono dėka persiuntė vienas ar kitas žmogus, pamatytume, kad turime visai kitokį įspūdį. Tuomet galėtume puikiai vertinti, kokį mastą ten siekia krizė. Iš paprastų žmonių, iš Prancūzijos Raudonojo kryžiaus atstovų mes sulaukėme, atstovos, e, sulaukėme informacijos apie tai, kokia iš tiesų yra situacija. Tripolis. Žinome, kad ten taip pat patiriama didžiulis spaudimas. Ir ten yra ne tik kritiška humanitarinė padėtis susikloščius. Žmonės net bijo kalbėti, kai buvo teisingai pasakyta. Kai mes nuvykome prieš mėnesį į Tripolį, aš sustikau su Europos šalių diplomatais, ambasadoriais Italijos misijoje. Vyko vidaus posėdis su ambasadoriais ir diplomatais. Jie bijojo kalbėti. Jie bijojo kalbėti dėl to, kad nepakenktų Italijos ambasadų saugumui. Įdomu, kalbėti, įdomu pastebėti tokią situaciją, kad ambasadoriai, dalyvaujami uždarame posėdėje, bijo kalbėti. Galbūt tunisiečiai ir alžyriečiai galėtų reaguoti į tokią situaciją taip pat. Daug žmonių buvo evakuoti iš šalies. Ačiū Dievui. O tarptautinės organizacijos suveikė puikiai ir žmonės pavyko evakuoti. Gal dešimt tūkstančių žmonių išvyko iš Libijos į Egiptą ir Tunisą. Egipto siena, prie Egipto sienos yra apie 2000 žmonių, gal pusantro tūkstančių, jie daugiausiai yra afrikiečiai. Ir jie laukia, kol galės būti išsiųsti į savo šalį, nes egiptiečiai neleidžia jiems patekti į jų teritoriją. Tiesiog e, tam tikra organizacija rūpinasi tuo, kad jie galėtų grįžti į Ganą, į Čadą, į pietinės Afrikos valstybės, arba kad galėtų grįžti tie žmonės į Bangladešą, Filipinus ir panašiai. Humanitarnė padėtis pasienė yra kontroliuojama jau dabar. Egipto administracija ir Tuniso administracija bendradarbiauja puikiai. Leidžiama sieną kirsti humanitariniams konvojams ir nesukuriama jokių problemų kurios dar labiau apsunkintų humanitarinių pagalbos teikėjų darbuotojų gyvenimą. Kai dėl ginklų, sąžininkai kalbant, nežinau, ar ginklai būtų geriausia išeitis, bet aš manau, kad mes turime paremti sukilėlius misratoje ir kitur. Tad manau, kad viskas yra aišku, kai dėl europiečių susiskaldimo man susidarė įspūdis, kad, na, laimiai e, ten nejaučiamas tas mūsų vidaus susiskaldimas. Aš buvau nuvykęs taip ten kaip ES atstovas ir Europa žmonės ten tiki. Situacija yra, kaip jau sakiau, labai trapi, psichologiškai kalbant. Situacija yra labai sunkiai pakeliama. Šiandien jie mūsų laukia, tačiau jeigu rytoj kažkas pasikeisų, jie gali mus pasmerkti. Turime veikti labai atsargiai ir kuo greičiau. Turime bent jau viešai nuomonį pateikti atsakymus toje šalyje, kurių ji laukia. Jie turi žinoti, kad ES yra čia ir kad juos palaiko. Nes kai matai valstybių narių atstovus toje šalyje, šalyje ir ES vėliava, tai tikrai apim pasidžiavimo jausmas. Štai čia jūs matote pirmą laisvą laikraštį, kurį išleido Bengazija sukilėliai. Tai labai paprastas leidinukas. Bet jie net verkia laikydami egzempliorių šių laikraščių savo rankose. Jis yra pirmas laisvas laikraštis šalyje. Kai dėl Frontexo. Na, klausimas iš tiesų labai svarbus. Muitinės ten nėra. Jeigu kirstumėte sieną, Egipto pusėje viskas yra puikiai organizuota, muitinė sistema veikia. O paskui, jei jūs, jūs įvažiuojate į Libiją, kertat sieną, tai yra kaip niekieno žemė, nieks jūsų nepaklaus, iš kur jūs, ką norite šalyje veikti, ar turite pasą, vizą ir panašiai. Jie turi sukurti savo šalyje muitinę sistemą. Ir aš manau, kad jeigu mes imtumės to daryti, tai daryti, tai būtų labai svarbus žingsnis. Ir čia Frontexas galėtų jiems padėti. Politinių lygmenių šį klausimą reikėtų labiau kelti. Norėčiau dar pateikti jums informacijos. Tiesiog mums susidarė labai įdomus įspūdis kad žmonės išvyko iš šalies dažnai e, ne visam, jie laukia, kad situacija nurimtų ir ketina grįžti į šalį. Buvo užduotas klausimas, ką manote apie tą pusę milijonų gyventojų, jie išvyko, ar jie grįž ar negryž. Mums susidarė toks įspūdis, kad na, žmonės iš tiesų yra labai susirūpinę. Jie mano, kad gali grįžti daug skurdžių Afrikos gyventojų šalį. Juos buvo pasamdžiusi Kadafio administracija. Tie žmonės buvo Kadafio rankose. Jie dirbo prastai apmokamus darbus, bet jie būdavo iš karto, juos buvo galima mobilizuoti kaip milicijos tam tikras pajėgas. Na, norima kontroliuoti šį procesą. Jie norėtų išvengti, kad sugrįž į šalį tie žmonės, kurie išvyko. Jie nenorėtų, kad grįžtų visi. Na, ko gero, aš būsiu ir praleidęs vieną kitą klausimą, bet jeigu man būtų užduota kitų klausimų ar pakartoti patys, atsakyčiau. Pirmininkas dėkoju, jūsų atsakymas yra labai išsamus. Ačiū už tą pirmą detalę ataskaitą. Mums tai buvo tikrai labai naudinga ir aš manau, kad jeigu būtų galėję dalyvauti visi išorės veiksmų tarnybos darbuotojai šitame susitikime vienu metu, tai būtų tikrai puiku, nes būtų galima nusekliau vykdyti diskusijas. Na, ši tema mums dar bus aktuali kurį laiką, kad ir kaip bebūtų gaila, mes džiaugtumės, jeigu būtumėte pasirengęs vėl atvykti į mūsų posėdį ir pasikeisti, kaip dabar, panašiai tokią pačią informaciją. Nes tuo būdu galima geriau suprasti situaciją vietose. Jūsų ataskaita yra tikrai puikiai ir aš manau, kad visi puikiai vertinu jūsų pranešimą. Dėkoju. Okay. Euh... Brangus kolegos, šios dienos darbą baigsime nagrinėdami kitą temą. Mūsų pakomitetis turi pateikti nuomonę Lybė komitetui. Ir tas, prane, tas e, pranešimas turi būti, e, bus susijęs su ES kovos su terorizmo politika. Pranešėjai ponė Hankis, buvo nustatyta, kad iki 3 gegužės reikia pateikti pakeitimus ir 25 dieną bus afete balsuojama 25 gegužės. Tai štai tokios uh, E, datos yra numatytos. Pane Hankis dabar pristatys nuomonę. Ačiū. Leiskite man šiek tiek nušviesti šios nuomonės istoriją. Ši nuomonė teikiama pagal antiteroristinės politikos ataskaitą analizę. Ir antiteroristinė politika dabar yra svarstoma lybė komitete. Aš susitelkiau ties pagrindiniais aspektais. Pirmiausia, reikia stebėti su terorizmu susijusius biudžetus e, visoje, visose priemonėse ir visose institucijose es. Tai labai aktualu mūsų pakomitečiui. Tačiau pranešime pateikiama ir kitokių aspektų. Aš juos išskirsiu teikdama savo pranešimą. Norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl to, kad man ponios Invert pranešimas kelia daug abejonių. Aš nematau daug jo įgymenimo galimybių, nesukeliant pavojaus saugumui. Pirmiausia, reikia stebėti, kaip vykdoma ir kaip funkcionuoja prieš terorizmą nukreipta politika. Aš manau, kad tai nerealistiška, nes e, saugumo agentūros ES ir nacionalinės saugumo tarnybos neatskleis tokios jautrios informacijos Aš žinau, kad galbūt nebus populiari parlamente taip sakydama, tačiau aš suprantu tas tarnybas. Kai tiek daug rizikos e, saugumo srityje, aš manau, kad protingiau yra. kalbėti ne komitetuose, o mm, komisijoje. Mano pr... nuomonės variantas raštu yra trumpas ir aš dabar pabandysiu pateikti jo santrauką. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad terorizmas yra pasaulinis, globalus, nepaiso tautų ir valstybių sienų, todėl reikia globalaus atsako į terorizmą. Ir bend, vystant bendrą saugumo ir gynybos politiką, e, išorės veiksmų tarnyba bei Europos saugumo agentūra turėtų veikti kartu. Praeitą savaitę e, man pavyko pasikalbėti klausimų metu su Europos e, slaptųjų tarnybų pareigūnais ir jie sakė, kad e, labai svarbu kalbėti ne tik tai apie karinę informaciją, ir ją sutelkti kovojant su terorizmu, bet taip pat ir apie slaptųjų vidaus tarnybų turimą informaciją. Taip pat reikia sudaryti sąlygas bendriems išorės ir vidaus veiksmams, harmonizuoti bendras pastangas ir sutelkti pajėgas, taip pat kad finansiniai mechanizmai ir užduočių pasidalymas turėtų būti aiškesnis tarp Europos saugumo agentūros ir Europos išorės veiksmų tarnybos, nes dabar, jeigu aš teisingai suprantu, tas užduočių pasidalymas nėra iki galo aiškus. Mes nes, kol kas aiškiai nematome bendradarbiavimo formų ir bendradarbiavimo struktūros. Jeigu Mes susitarėme, sutarėme dėl to, kad tas bendro darbo susiliejimo mechanizmas yra labai svarbus kovojant su terorizmu ir siekiant gerų kovos su terorizmu politikos rezultatų. Taigi išorinė ir vidaus saugumo politika turėtų būti suderinamos. Taip pat reikia bendradarbiauti e, su Junktinėmis Amerikos valstijomis, drauge kovojant prieš terorizmą. E, Ta rasite ir mano pranešime raštu. Ir taip pat prieš teroristinės priemonės turi būti svarbiu elementu ES santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ir šis aspektas turi būti dar labiau pabrėžiamas santykiuose su tomis šalimis, kur yra ypatingai ryškus terorizmo požymiai. Bendradarbiavimas e, prieš teroristinių aspektų su jungtinėmis tautomis turi būti stiprinamas ir aš apie tai kalbu savo pranešime. Šeštas noriu pabrėžti vis didėjančią saciją tarp terorizmo ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo. Aš manau, kad šis ryšys tampa vis stipresnis ir daugelis mano, kad organizuotas nusikalstamumas yra pagrindinis finansavimo šaltinis teroristiniai veiklai. Taigi šių dalykų šios dalykus reiktų spręsti drauge. Ir taip pat reikia atsižvelgti į jų gebėjimus kurti naujas struktūras, todėl mums reikia stiprinti savo tendencijų vertinimus, tendencijų analizę, vykdyti, stebėti, kaip kinta terorizmo pobūdis Tai padėtų sukurti pagrindus stipriai kovos su terorizmu politikai. Taigi reikia tos stiprios, tvirtos tendencijų analizės, skiriant ypatingą dėmesį e, įvairiems terorizmo aspektams, e, verbavimui, taip pat verbavimui internetu ir taip pat toks retas, bet gana svarbus ir ateityje vis didesnė svarba įgausantis dalykas, tai yra nevyriausybinio organizacijų vaidmuo e, ir nevyriausybinės organizacijos kaip mm, terorizmo finansavimo būdas. Ir taip pat reikia galvoti apie kitus šaltinius, kitus terorizmo finansavimo šaltinius. Uh, Taigi tiek trumpai, daugiau galite paskaityti mano nuomonės projekte raštu. Pakeitimų data ir teikimo data yra gegužės trečia diena. Tačiau 24 gegužės nuomonę turima patvirtinti. Tačiau kaip Izraelio delegacijos narė aš priemiau kvietimą į Kneset ir aš negalėsiu dalyvauti tvirtinant e, savo nuomonės projektą. Aš tas, tomis dienomis būsiu Jeruzalėje. Tačiau galbūt aš šią užduotį galėsiu perduoti kitam EPP nariui. Tai aš dar kartą pakartoju, kad aš nenoriu atmesti Izraelio kvietimo, todėl. Dėkoju. Na, kai dėl darbų grafiko. Afete bus tvirtinama, jeigu 64 tas pranešimas. Na, o pakeitimasis nuomonėmis įvyks tarp gegužės trečios iki gegužės 25, taigi bus laiko diskutuoti. Ir diskusijų metu jūsų dalyvavimas bus būtinas. Na, o jeigu jūsų nebus balsavimo dėl pranešimo dieną, tai nebus taip svarbu. Kolega Gualtieri, prašau. Ačiū. Pavaduoju kolegą Janetsą. Jis yra mūsų šešėlinis pranešėjas šio pranešimo klausimu. Norėčiau tarti keletą žodžių. Dėl šios nuomonės, kurios metmenys, man atrodo, yra tokie, kuriems galima pritarti. Norėjau paklausti pranešėjos, ar ji kai kurių teiginių šviesoje, kurios pateikė kovos su terorizmu koordinatoriai, e, įvertino kai kurios elementus, ar galėtų pateikti stipresnių, konkretesnių elementų. Aš manau, kad siūlymas nėra visiškai įtikinamas, nes e, manyčiau, kad tas išorės aspektas yra esminis dalykas. Ar mūsų pranešėja nemano, kad reikėtų tą savo nuomonę praturtinti, pabrėžiant tą išorės elementą. Paskui yra nuoroda į komisijos komunikatą. Tokiam pakomitečiui kaip mūsiškis nuoroda į būtent šį komunikatą galėtų būti naudinga. Pirmininkas, ačiū, ponia Liuzink. Ja, Dank, äh, Dėkoju, pirmininkė. Taip pat norėčiau poniai Hankis padėkoti. Aš tik porą pastabų norėjau užsakyti. Dėl variantų tokių veikimo nekarinių. E, žinau, kad šito klausimo jūs tiesiog nesprendėte, jūs e, nusprendėte, kad kovoti su terorizmu yra kovoti su skurdu. Reiškia kovoti su skurdu. Tačiau to nėra pasakyta. E, ataskaitoje, bet juk skurdas tai yra, skurdas gimdo terorizmą. Nieko gero neduos, jeigu, jeigu valstybė savo pačių interesų žiūrės kitos priemonės taip pat neduos geresnių kovos su terorizmu rezultatų. Kitos priemonės. Nežinau, ar situacija lygintina su Afganistano ar Pakistano situacija, nes čia terorizmas šiek tiek kitoks. Dėl vidinio saugumo situacijos harmonizavimo. Aš manau, kad tokiu būdu galima tikėtis, kad kad Europoje jėga bus panaudota, tačiau mūsų frakcija tam tikrai pasipriešins. Pone Gomis. Ačiū, poniai Hankis. Jūs labai įdomių dalykų pasakėte, bent jau tam tikrą perspektyvą mūsų pakomitečio suformavote. Bet e, yra dar viena labai svarbi savoka, kuri nebūtinai turi atsispindėti mūsų nuomonėje, tačiau yra labai svarbu štai kas turėtume atidžiau vertinti saugumo susirūpinimą. Tad reikėtų pabrėžti, kad negalėsime kovoti su terorizmu, jeigu patys savo vertybėms kenksime. Jeigu paminsime teisės viršinybės principus ir demokratijos principus, tai tuomet mes atveriame gatvę terorizmui. Ponios Intveld pranešime tai regisi atsispindi. Bet saugumo ir gynybos pakomitečio e, vardu, ko gero būtų vertinga tai pabrėžti. Mm, na, kai kuriais atvejais yra pasitaikę, kad kovos su terorizmu priemonė sustiprino terorizmą, kai jos buvo naudojamos nedemokratiškai. Čia taip pat yra nuoroda į kovos su terorizmu ES programą ir kai kurias kitas. Žinau, kad Libė komitetas stebės labai didžiai su primto susitarimų įgyvendinimą. Visos tos konvencijos sutarimai susijęs su kova su terorizmu buvo ratifikuoti daugumos valstybių narių. Ne visų. Tad kyla klausimas, o kaip teks įgyvendinti tuos sprendimus? Įskaitant ir mano valstybę narę, kai kurios elgesi keistai, nes neprisima joms tenkačių įsipareigojimų. Jos negali aktyviai kovoti su terorizmu. Tai yra susijęs su kitomis problemomis. Mes matome, kad vyriausybės kaunasi ir daro veiksmus už jūryje, tuo tarpu, kai pas save nesusitvarkom. Piliečiai paliekami likimo valiai. Su ponia Henkė sutinku, dėl to, jog reikia tarpusavio sąveikos geresnės tarp civilinių struktūrų, žvalgybos struktūrų ir karinės žvalgybos. Aš manau, mūsų valstybinėse kovos su terorizmo struktūromis svarbiausia problema yra ta, kad egzistuoja tam tikros varžytuvės tarp atskirų valstybių, tarp atskirų struktūrų. Turime ir karinių, ir civilinių struktūrų, agentūrų, jos visos konkuruoja tarpusavėje. Tikras miškas, tikros džiunglės tų struktūrų. Pabandyk juose susigaudyti ir aš manau, kad mūsų parlamento indėlis turėtų būti toks. Turėtume raginti vyriausybės, kad būtų tos struktūros tinkamai kontroliuojamos ir koordinuojamos. Nes aktyviai dirbti, kovojant su terorizmu, kai tokia netvarka yra neįmanoma. Jeigu mūsų agentūros tarpusavį nebendrauja, jeigu nebendrauja europinių lygių, tai ko norėti, kad ta kova su terorizmu būtų sėkminga? Aš kalbu čia labiausiai apie savo šalį, bet manau, kad ne vienintelė yra tokia, kur tos tvarkos trūksta. Pasisakymas ne į mikrofoną. What you said. Engedjük meg, hogy pontosabb és gyorsabb legyek az anyanyelv. Leiskite atsakyti gimtają kalbą, vengriškai. Tiksliau pasisakysiu ir greičiau, kad dėl pirmojo pasisakymo, dėl to, kad ponas Gvaltieri, nelabai supratau. O ta, dėl to išorės aspekto. Na, suprantu, kad aš galėjau pasinaudoti tik 1500 ženklų. Tai reiškia, labai nedaug galimybių turėjau išsamei išdėstyti situaciją. Ten jūs galite rasti išorės aspektą ir galite rasti išvardintus regionus, kurie su to yra susiję. Galėčiau tai paruošti detaliau, bet neturiu daugiau vietos tam padaryti, nes veikiau pagal taisyklės. Nesupratau dar štai ko, kodėl negalima remtis Europos komisijos komunikatu. Mes e, galime remtis tuo dokumentu, remiame Sofie Intvel dokumentu ir aš pagalvojau, kad tas e, dokumentas mūsų pakomitečio požiūrių nėra labai tinkamas, kadangi neapžvelgiami mums svarbus elementai. Tad aš manau, kad komisijos dokumentu, kuris yra susijęs su kovos terorizmu, verta remtis. Joks iš tų dviejų dokumentų nepretenduoja tapti kovos su terorizmu planu, nors tai galbūt būtų visai neblogas dalykas. O Deliusing sako, kad aš užmiršau išorės aspektą. Šiame tekste yra daug dalykų, kur kalbam apie vidaus saugumą, apie išorės saugumo priemonių harmonizavimą. Ir čia aš kalbu apie lybę komiteto poziciją. Aš esu pranešėja, Sofijos Intvelt pranešimui galėčiau parengti ilgą studiją. Tačiau nu, mes turime nedaug erdvės savo nuomonėje parengti, kai dėl vystimosi aspektų. Taip, tai yra visiškai pagrista pastaba. Nevertingas aspektas. Tačiau turėčiau pasakyti štai ką. Iš pono Debelga, kuris yra atsakingas Europos komisijoje, jeigu neiškreipau jo pavardės, sako kalbėtoje, mes gavome informacijos iš tos mens, ji yra labai vertinga, svarbi, kova su skurdu, aišku, yra labai svarbus dalykas. Tai galėtų padėti užkirsti kelią terorizmo atsiradimui. Ne viskas yra labai paprasta, mūsų prašoma tekstuose rašytiniuose labai, form, labai konkrečiai savo pozicijos neformuluoti, bet jūsų iš, iš, išsakyta pozicija vertinga ir jeigu jūs paruošite pakeitimą, tai aš jį tik mielai trauksiu savo pranešimą. Pone Gomes išreiškė savo poziciją, pritariu daugumai jūsų pastabų. Mes jau diskutavom apie tai, kai kėlėme bakteriologinės cheminės grėsmės pavojaus galimybę. Aš rengiu nuomonę ponios Intvelt pranešimui, Libe komitete apie tai buvo irgi kalbama. Mano problema yra štai tokia. Mes Kalbame apie teisių apsaugą, apie saugumo užtikrinimą, kalbame apie duomenų apsaugą, kaip čia rasti pusiausvyrą. Aš manau, kad mūsų funkcija tokia ir yra - rasti teisingą balansą, rasti pusiausvyrą. Gali būti ir kitokių minčių, besiskiriančių nuo mūsiškių. Žmonės labai dažnai kartais kalba tik apie duomenų apsaugą kalba apie žiniasklaidos vaidmenį ir taip toliau ir panašiai, tačiau jie visiškai neįvertina teisės žmonių į saugumą. O saugumas yra tokia pat pagrindinė teisė, kaip ir teisė į duomenų apsaugą. Būtent dėl to aš ponedėl užėjau 14 klausimų. Klausdama, kaip jinai mato savo pranešimo ateitį. Nes tuos visus planus įgyveninti yra dar atskiras klausimas. Nesulaukiu atsakymą iš ponios Intveld. Pavyzdys. Kai tenka apžvelgti visas išlaidas skirtas valstybių narių žvalgybos struktūroms pagal Lisabonos sutartis visą tai palieka valstybių narių subsidiarumus ryčiai. Ir čia Europos parlamentas nėra kompetentingas tokias apžvalgas atlikti ar susipažinti su skaičiai susijusiais su šių struktūrų biudžetu. Tai štai, ne, negalime šito pareikšti. Paskui mokymo dalykai Ir čia vėlgi dėmesys skiriamas tik vienam aspektui - buvo apsaugai. Tuo tarpu pranešime yra randama tokių rekomendacijų, kurios kenktų asmenų saugumui. Ir dar žodis apie TFTP. E, dėl sutarties, dėl ES veikimo mes kalbėjome apie keliaivių duomenų perdavimą dalis deputatų pareikalavo duomenų informacijos, tačiau niekad negirdėjau, kad būtų padarytas oficialus skirtumas tarp profiliavimo ir duomenų gavimo jų ieškos būdu. Kaip visą tai vertinti? Jeigu reikalinga operatyvinė informacija, duomenys svarbu gauti. Kaip kaip vertinti visą tai. Tačiau aš nenorėčiau, kad dėl to būtų keliamas pavojus kam nors. Na, suprantu, pritariu tai minčiai, kad reikia vertinti visus šios aspektus iš labai arti. Aišku, rungtyniauja tarpusavį tos įvairios žvalgybos tarnybos, apie tai galima daug kalbėti, bet vėlgi Neužmirškime, kad tos varžytuvės labai apsunkina bendradarbiavimą tarptų tarnybų ar jų šalies viduje, ar ES lygmenių. Bet vėlgi esu pasirengusi priimti jūsų pakeitimus ir įtraukti į savo rengiamą dokumentą. Ačiū. Ačiū. E, Pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės trečioji o 24 gegužės sėdė bus nagrinėjamas šis klausimas. Balsuojame. Ačiū rytoj su Serbijos delegacijos, parlamento delegacija susitiksime 9.30.